Très bien, je vous remercie de, de prendre place pour ceux qui sont encore euh, dans les travaux. Labas rytas. Aš e, noriu padėkoti visiems už tai, kad šiandien taip gausiai susirinkote į mūsų posėdį. Žinia, kad e, mūsų darbo tvarkė yra numatytas labai rimtas renginys. Ir kaip žinote, šiandien mes e, turime <clears throat> išrinkti mūsų komiteto biurą. Tai yra pirmosios mūsų posėdžio dalies pagrindinis darbas. E, pradėsime nuo e, komiteto pirmininko ir paskui rinksime visus vicepirmininkus pagal 204 reglamento straipsnį. Išrinkus pirmininką, rinksime keturis vicepirmininkus. Kaip e, laikinas pirmininkas dabar tik tai vadovauju jums ir siūlau iš karto pereiti prie pirmininko ar pirmininkės rinkimo. Kai tik e, tas pareigūnas bus, tas asmuo bus išrinktas, jis perims posėdžio pirmininkavimą ir jau vicepirmininkų rinkimams balsuos naujasis pirmininkas. Aš norėčiau savo ruoštų pranešti pakaitiniams nariams, kurie ketina balsuoti. jie galės balsuoti už tuos narius, kurių nėra. Aš pateiksiu pavardės. Prašau, klausom. E. APP Nunomelo. Ji pakeičia Angelika Dolai. Ar ji yra ten? Taip. Ponė Marija Noišel pakeis uh, Suzan Melior. Andžia Kozekamp iš Gūja pakeis Štefan Ek. Labai gerai, ačiū. Pona Tarabela, kuris dabar serga gripu, galiu visiems pasakyti, pakeis Marija Arena. Ji taip pat yra mūsų salėje. Dar pona Lins iš EPP frakcijos kažkas keičia. Pona Erdos keičia ponas Lins. Pono Erdos nėra, ponas Lins vietoj jo. Uh, matau ir jį čia prieš mus. Ar dar yra e, pakaitinių narių, apie kuriuos man nebuvo pranešta? Taip. Pone Gerling. Pona Ašvar, ponė Gerling pakeičia. Dar. Ponas Vandė Kenderal pakeičia poną Polčiak. Gerbiamas pirmininkė, kolega Erliš yra čia ir jis galės balsuoti pats. Daugiau niekas, nieko nenorite papildyti. Gerai, tada aš dėkoju visiems už tokius papildymus. Ponas Buvė dar kažką nori pasakyti. Oui, non, juste... Euh, Taip, Prieš pradedant balsavimą aš norėčiau paaiškinti, kaip žalieji balsuos. Mes sakėme, kad balsuosime prieš. Kodėl? Todėl, kad e, jau dešimt metų mes norime, kad parlamente e, būtų pakeista atmosfera. Didžiųjų koalicijų e, dvasia vis dar dominuoja. Dabar turime e, Tris vicepirmininkus iš socialdemokratų frakcijos. Tai yra nepriimtina. Ir taip yra vos ne visame parlamente. Nei e, e, liberalai, nei EKR, nei žalieji, nei uh, kitos mažesnės frakcijos nėra atstovaujamos. Tai yra apgailėtina. Socialdemokratai tokiu būdu neprisideda prie šio parlamento demokratiškumo. Žalieji, prašau. Um, I, I had, uh, some sort of notion about uh, aš prieš ateidamas į parlamentą turėjau šiokį tokį socializmo įsivaizdavimą, bet dabar jau praradau bet kokias viltis. Penki torto gabaliukai šiandien numatyti, bet yra vienam žmogui, kuris nori dviejų tų gabaliukų iš karto. Jie įvardina save kaip socialistus, aš tai vadinu tai paprasčiausiu godumu. Galit vadinti kaip nori, tai ne socializmas, o paprasčiausias godumas. Ačiū. Apie tai galim pagalvoti. E, gal socialistai galės už mane pasisakyti, bet e, rinkimai jau dabar numatyti, gal pradėkim rinkimus ir paskui žiūrėsim, ar galim pasiekti pusiausvėros. Jeigu jūs balsuojate prieš, balsuokite prieš. E, toks ir šios procedūros tikslas. Bet kol procedūra neprasidėjo, nieko nepakeisim. Pradedam balsuoti ir kiekvienas turite uh, galimybę pasirinkti, kaip balsuoti. Kandidatūrų bus pateikta ir tai yra demokratijos esmė. Labai. Labadiena, aš kalbėsiu FDD frakcijos vardu ir iš karto norėčiau pasakyti, kad šie rinkimai yra apgailėtini, nes žinia, kas bus e, išrinkti, sprendimai buvo e, priimti e, už uždarų durų, nesivadovaujama dehonta sistema ir mūsų atstovų nėra pavyzdžiui, penkių žvaigždžių judėjimo atstovų nebus. Ir mes e, tikrai nedalyvausime priemant e, tokius e, politinius sprendimus, išrenkant asmenis, nesivadovaujant rinkėjų valia. Labai gerai. Štai ką aš dabar jums siūlau. Aš esu čia, kad pirmininkaučiau. Palaukit, kol ateis tikras komiteto pirmininkas ir tada galėsit jam visus nusiskundimus išdėstyti. Labai darniai tada vyks mūsų diskusijos ir mes galėsim labai turtingai uh, E, nuspre, padiskutuoti ir nuspręsti, kas yra demokratija. Pone Dochman, jeigu tai yra susijęs su balsavimu, tai prašoma, jeigu neinam balsuoti, pradam balsuoti. Dar galiu pasakyti, kad ponė, pona Šeir pakeičia, ponė Šeir pakeičia ponė Petir. Palaukim, palaukim. Atvirkščiai yra. Pone Petir pakeičia ponas Lins. Atsiprašau, pirmininkas. Pradėkim greičiau balsuoti, tegu baigėsi ta procedūra ir mano darbas baigsis. Ponas Dohman. Norėčiau pirmininkė tik tai sureaguoti tai, kas pasi, buvo pasakyta. Penkių žvaigždžių e, judėjimo atstovų nėra. E, tačiau manau, kad e, dėl to kaltas pats jūsų judėjimas, tad prisimkite atsakomybę. Jūs turite gėdytis e, savo elgesio, todėl kad jau e, apsisprendėte, ką e, rinkti, neatsižvelgdami į rinkėjų valią, tad turėtumėt gėdinti savo elgesio. Taigi dabar siūlau pereiti prie pirmininko rinkimų. Mes visi matome, kad kvorumas yra, ketvirtadalis tikrai yra narių, gal netgi daugiau. Taigi dabar siūlau uh, siūlyti kandidatūras į mūsų komiteto pirmininko vietą. Žemės ūkio komiteto pirmininko kandidatai. Ar yra kandidatų? Pirmiausia, <laughs> toks klausimas turi būti keliamas. Ponas Des. Ja, Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Česlavą Sikerskį dar kartą siūlau Per pasarosius dviejus su pusę metų jis labai puikiai dirbo, pirmininkaudama šiam komitetu, aš esu tikras, kad jis ir toliau gali tą daryti, e, atsižvelgdamas į visų partijų interesus. Jam galim patikėti dar dviejų su pusę metų. Aš kreipiuosi į poną Sikerskį, ar sutinkate išlikti kandidatu į komiteto pirmininkus? Taip, puiku. Tada aš skelbiu, kad ši kandidatūra yra tinkama. Ar yra kitų kandidatūrų į mūsų komiteto pirmininko vietą? Žiūriu dabar į visą salę, į kitas frakcijas. Pasiūlymų į komiteto pirmininko vietą daugiau nematau. Tada e, patvirtiname, kad turime tik vieną kandidatūrą į komiteto pirmininko vietą. Siūlau taigi, pona Sik Sikerski, patvirtinti plojimais. Ir tada aš iš karto paskelbiu jį mūsų komiteto pirmininku, Žemės ūkio komiteto pirmininku. Ir būtent dabar, šiuo momentu, aš perleidžiu savo vietą jam kad jis toliau pirmininkautų vicepirmininkų rinkimams. Aš manau, kad mano gyvenimas čia gerokai palengvės, darbas šitas nebus lengvas. Linkiu Jums e, drąsos ir ištvermės. Je rejoins ma place. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za wybór. Aš noriu padėkoti už tai, kad mane išrinkote ir visiems dėkoju už pasitikėjimą manimi. Pažadu daryti viską, ką galiu, kad e, būčiau konstruktyvus ir sąžiningas, bešališkas mūsų komiteto pirmininkas. Mūsų komiteto darbas yra labai ypatingas. Mes e, visi e, panašiai galvojame apie ūkininkų reikalus, nepriklausomai nuo to, iš kokių partijų esame. Aš tikiuosi, kad ateityje taip bus ir mes visi kartu galėsim dirbti ūkininkų ir žemės ūkio labui. Darysiu viską, ką galiu, kad taip atsitiktų. Noriu visiems padėkoti, labai ačiū. Proszę Państwa, tak, no jeśli zgodnie z zapowiedzią Ačiū visiems. Norėčiau padėkoti kolegai, kuris iki šiol pirmininkavo e, posėdžiui. Taip pat norėčiau padėkoti savo frakcijos atstovui ponui Desui, kuris iškėlė e, mano kandidatūrą. Ir kaip sakė Andrew, dabar pereisime prie vicepirmininkų rinkimo. Kaip jūs žinote, daugumoje komitetų yra tam tikra tendencija, kad e, tie patys žmonės arba beveik tie patys žmonės turi e, tęsti darbą. Na, galimas ir kitas variantas. Galima vadovautis Dehonte metodika, e, žinia, kaip buvo E, išrinktas Europos parlamento pirmininkas, tad sistema jums yra pažįstama. Dabar siūlau pereiti prie atskirų e, vicepirmininkų rinkimų. Reikės išrinkti keturis vicepirmininkus. Pradėkime nuo pirmojo vicepirmininko. Dėl kvorumo. Asmenys, kurie posėdėje nedalyvauja, man atrodo, kad uh, jie yra pažymėti ir dabar mes galime pereiti prie pačių rinkimų. Norėčiau, kad jūs įvardintumėt savo kandidatus į pirmojo vicepirmininko postą. Prašome, jums suteikiama žodis. Ponas Andrew. Ačiū, ponė pirmininkė. Socialdemokratų vardu ir savo paties bei kolegų Konsila Kaputo, Aguilera, Donano vardu siūlau pono De Castro kandidatūrą. Jis galėtų būti pirmasis vicepirmininkas. Okay. Poproszę w takim razie teraz. Puiku. Dabar e, norėčiau suteikti žodį ponui Agniu. Ačiū pirmininkė. Aš F FDD frakcijos vardu norėčiau iškelti Julijos Moji kandidatūrą į pirmo vicepirmininko postą. Dėkoju. Dabar norėčiau kreiptis į kandidatus. Ar jie sutinka su tuo, kad yra iškelta jų kandidatūra? Ponas Des. Ačiū pirmininkė. E, padaryta nedidelė klaida. Marija Peter e, bal, balsuos e, už poną Šajer, ne ponas Lins. Tiesiog e, tokią klaidelę norėjau užtaisyti. Pirmininkas, tačiau dabar reikia kreiptis į kandidatus. Ar jie sutinka su tuo, kad jų kandidatūra yra iškelta? Taip, pirmininkė, aš sutinku. Ačiū. FDD kandidatė taip pat pritarė tam, kad jos kandidatūra yra iškelta. Puiku, tokiu atveju mes turime du kandidatus ir turime balsuoti dėl jų elektroniniu būdu. Nebent jūs turite klausimų patiems kandidatams. Jeigu ne, pradėsime e, elektroninį balsavimą. Kiekvienam kandidatui reikia priskirti spalvą. Ponas De Castro E, jam bus skirtas žalesis mygtukas. O ponemoj, e, jai bus, e, prisi, jai bus priskirtas raudonasis mygtukas. Aš matau, kad kažkas neatsinešė savo balsavimo kortelių. Ponas Kafi neatsinešė savo balsavimo kortelės. Pirmininkė, Man atrodo, kad mums nereikia balsavimo kortelių, mes galime balsuoti pakeldami rankas. Na, galima tai balsuoti vien tik dėl to, kad jau iš anksto yra viskas suderinta, sako ponemoji pirmininkas. Na, mes tiesiog priskaičiuosime pono Kafį balsą, e, sekretoriato atstovas. Turime balsuoti slaptai, todėl negalime e, balsuoti už kandidatus e, pakeliant rankas. Pirmininkas. Dar kartą kartoju, vienam kandidatui mes priskirsime vieną spalvą, kitam e, kandidatui kitą spalvą. Ir jeigu e, balsavimas bus slaptas, problemų nekils, net jeigu ponas Kafi neturi balsavimo kortelės. Ar e, toks variantas yra priimtinas? Nes antrai paponos Kafi turės taip pat balsuoti slaptai. Uh, Taigi pradėkime balsuoti. Balsuokime, o tada pasižiūrėsime, ar vienas balsas gali pakeisti visą rezultatą. Taigi, dar kartą pakartosiu. Jei paspausite žalį mygtuką, tai reiškia, kad jūs balsuojate už poną De Castro. Jeigu spausite raudoną į mygtuką, tai reiškia, kad jūs balsuojate už ponę Juliją Moj. Matau, kad ponė Moja taip pat E, dėvi kažką e, raudono, tad galbūt tai padės jums atskirti e, kandidatus. Susilaikyti balsavimo metu negalima. Reikia pasirinkti vieną arba kitą kandidatą. Kitaip tariant, galima balsuoti už vieną ar kitą kandidatą, tačiau susilaikyti negalima. Balsavimas pradedamas. Dabar turite e, pasirinkti vieną ar kitą mygtuką e, pagal spalvas, kurios buvo priskirtos kandidatams. Vienu EPP frakcijos nariu per daug balsuoja. Dabar ši problema įspręsta. Balsavimas baigtas. Už poną De Castro balsavo 33 asmenys, už ponę Moj 8. Gratuluję i zapraszam pana. Noriu pasveikinti poną De Castro ir norėčiau pakviesti jį užimti jį vietą prezidiume. O dabar pereikime prie antrojo vicepirmininko rinkimų. Vadovausiamės tą pačią procedūrą. E, prašyčiau įvardinti savo kandidatus į antrojo vicepirmininko postą. Kas norėtų pasisakyti? Ponas Agniu. Ačiū pirmininkė. FDD frakcijos vardu norėčiau iškelti Julius Moy kandidatūrą į antrojo vicepirmininko postą. Ačiū. Pasižymėjome ponios Moy kandidatūrą. E, norėčiau iškelti E, pono Kiuzmek kandidatūrą į antrojo vicepirmininko postą. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Pone Moj, demokratijos vardan gal galėtumėt priskirti man kitą e, spalvą. Bit, yeah, the... Oh, Na nebent e, turite vadovautis anksčiau priimtų sprendimų. Pirmininkas. Taigi, ponia Moj, e, dabar jums priskirsime žalį mygtuką, o ponui Kiužmiukui raudonoji. Taigi dar kartą, jeigu spausite raudonoji mygtuką, balsuosite už pono Kiužmiuk, o jeigu žalįjį, už ponę Moj. Balsavimas pradedamas. Kas balsuoja už ponę Moj, spaudžia žalįjį mygtuką, kas balsuoja už poną Kiužmiuk, spaudžia jį raudonąjį. Kužmiuk yra Moj. E Vienu EPP frakcijos nariu vėl balsuoja per daug. Prašau nustoti su manimi tai bendrauti. E, jeigu norite kalbėti, prašau paspauskite mikrofono mygtuką ir tada galėsite su manim bendrauti. Norėčiau pasakyti vieną e, dalyką. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Atsiprašau, šiuo metu mes balsuojame. Visų pirma, turime baigti balsuoti, paskelbti rezultatus ir tada galėsite pasisakyti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Už ponę Moj balsavo 8 asmenys, už poną Kiužmiuk 32. Norėčiau pasveikinti mūsų kolegą ir pakviesiu jį prisijungti prie mūsų prezidiume. Sveikiname kolegą. Ir dabar mes galime pereiti prie trečiojo vicepirmininko rinkimų. Prašome įvardinkite savo kandidatus į trečiojo vicepirmininko postą. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu keliu į trečiojo vicepirmininko postą e, Klaros Agileros Garcia kandidatūrą. Panas Agniui, prašome. Ačiū pirmininkė. FDD frakcijos vardu norėčiau iškelti Džiulijos Moj kandidatūrą į trečiojo vicepirmininko postą. Dėkoju. Taigi vėlgi turime du kandidatus. E, dviejų moterų kandidatūros buvo iškeltos į, tre, į trečiojo vicepirmininko postą. Taigi už ponę Moj galėsite balsuoti paspaudę raudonąjį mygtuką, o už poną Aguiler žalėjį. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Už ponę Aguiler e, balsavo 28 asmenys, už ponę Moj 10. Norim, noriu pasveikinti ponę Aguiler Garciją ir noriu pakviesti ją į prezidiumą. Vėlgi sveikiname mūsų trečiąją vicepirmininkę ir dabar galime pereiti prie ketvirtojo vicepirmininko rinkimų. Prašome kelkite, e, įvardinkite savo kandidatus į ketvirtojo vicepirmininko postą, panas De Castro. Ačiū socialistų ir demokratų frakcijos vardu keliu Jorikos Dančen e, kandidatūrą į ketvirtojo vicepirmininko postą. Ačiū. Dabar žodis ponui Agniu. Dar kartą, paskutinį kartą, daktaras Moj. Prašom, ačiū. Bardzo dziękuję. Daktarė, atsiprašau. E, Rozumie, że... Dėkoju. E, vėl pakeiskime kandidat, priskirtume skirtingas spalvas kandidatams. Pone Moj e, šį kartą, e, jai bus priskirta žalia spalva, o ponui Dančian raudona. Daugiau kandidatų nėra, todėl mes galime pradėti balsavimą. Vėlgi kartoju, Jeigu norite e, balsuoti už ponę Moj, spauskite žalį mygtuką. Jeigu norite balsuoti už ponę Dančilę, spauskite raudonąjį. Balsavimas pradedamas. Myślę, że wszyscy zagłosowali. Zamykam głosowanie. Balsavimas baigtas. Vėlgi rezultatas panaši, panašus į, į ankstesnius. Už ponę Moj balsavo 10 e, žmonių, o už poną Dančylą balsavo 28. Noriu pasveikinti mūsų kolegę ir pakviesiu ją prisijungti prie mūsų prezidiume. Sorry, we have three socialists over there, three. Atsiprašau, bet vėlgi biure yra trys socialistai, o mes neturime savo atstovų tai iš tiesų kelia pykti, man bloga, aš esu pasipiktinusi, čia jokios demokratijos nėra, jūs esate mafijos atstovai nei, negalima, kad trys tos pačios frakcijos atstovai būtų biure. Tai nėra demokratija. Kokius e, susitarimus jūs priemėte, ka, kas buvo pažadėta už tas vietas? Tai nesažininga, tai nedemokratiška. O po to stebitės, kad kažkas nori išeiti iš Europos. E, pani poseł, e, proszę o dwie, e, mam dwie uwagi. Pierwsze. Turiu du komentarus. Visų pirma, jūs turėjote balsą, taigi ponė, nereikėjo rėkti, tiesiog reikia pasinaudoti balsavimo mygtuku. Na ir kitas dalykas, dėja, toks yra balsavimo rezultatas vicepirmininkų rinkimai patvirtinti pagal balsavimo rezultatus. Jeigu norite kalbėti, naudokite mikrofoną. E, aš taip ir nesupratau. E, matote, kad yra trys e, vienos frakcijos atstovai. Tai, tai jokia demokratija, tai yra tiesiog e, faktiškai mafijos <laughs> valdos. Na, galbūt jūs naudojate šiek tiek per aštrius įsireiškimus, o jūs esate per daug subtilus, visi tokie patenkinti. Taip, mes teisūs, mes visi savim patenkinti. Gerbiama kolegė, jūs čia galite pasisakyti, ką norite e, ir tai yra puikus demokratijos pavyzdys. Na taip nėra demokratija. Štai yra partijų, kurios visai neatstovaujamos, o tuo tarpu e, ant podimo matote tri, tris vienos e, partijos, vienos frakcijos atstovus. Tai iš tikrųjų jokia demokratija, e, tai yra tiesiog tironija, juodinga, jokinga, kad taip vyksta. Dziękuję. Pan poseł Rodem, bardzo proszę. Na dabar jau turbūt e, suteiksiu poni Rodę žodį. Na, man patinka saviriškos laisvė, man viskas tvarkos. Pone Moj, aš tiesiog noriu priminti, kad e, jūsų judėjimas galėtų būti šito e, koalicinio sutarimo, ar kaip mes jį pavadinsime, dalimi. Ar mane bandote nubausti, mes tengiamės atstovauti e, visiems Europos miestams, piliečiams. Iš tikrųjų, tai yra tironija. Jūs tikrai neatstovaujate visų Europos piliečių, kaip dėl žaliųjų, kaip dėl kitų. Gerbiam kolegė, labai prašau. Aš suteiksiu Jums žodį, bet dabar ponas Rodė paprašė žodžio ir jis taip pat turi teisę pasakyti viską, ką norėtų pasakyti, o tada Jums suteiksiu žodį vėl. Aš suprantu, kad mes atmetėme jūsų narystę, tačiau jūs patys tengiatės būti didesnio sustarimo dalimi. Pirmiausiai siekdama prisijungti prie žaliųjų, po to, kadangi jie jūsų nepriemė, e, prisijungėte prie mūsų. Taigi galite rėkti, kiek norite garsiai. Tačiau tiesą sakant, e, tik tai patraukite į save dėmesį. Panas Lamaga. Paskutinis parlamentaras. Uh, E, kuris e, pasisakė, paminėjo žodį sandoris. E, tačiau šiuo atveju aš jums padėsiu, kadangi atrodo buvo sunku rasti tinkamą žodį. Aš tai pavadinčiau žodžiu kartelis, kadangi anglų yra mano gimtoji kalba. Du kartus aš buvau įkalintas už tai, kad kovojau už tai, kuo aš tikiu ir galų galę atsidūriau čia. Ir dabar E, vėlgi galiu pasakyti, kad čia mes iš tikrųjų nesame atstovaujami. E, e, faktiškai viena frakcija ne tik susigrėbė du torto gabalėlius, taip sakant, bet kaip kokie tikri parašai, sumanė dar ir trečio. Na, galbūt ne ženkime per nelik toli, aš manau, kad turėtume vis tik tai laikytis tinkamo kalbos lygio demokratiniam diskusijom yra trys e, tos pačios frakcijos atstovai, trys socialistai. Tai e, yra. E, jie baisiai nori e, šių postų, kas buvo pažadėta jiems ką jie pažadėjo už šias vietas, kodėl mažesnės frakcijos ir partijos nėra atstovavimas, tuo tarpu iš vienos ir tos pačios frakcijos yra net trys atstovai. Gėdykitės. Ačiū, ponia Jūs jau užgrobėte, taip sakant, mikrofoną, nors aš jums nesutikiu žodžio. Jūs esate susitarę iš anksto ir todėl e, biure yra trys žmonės iš tos pačios partijos. Tad aš norėčiau e, E, kad jūs pateiktumėt man paaiškinimus prieš sakydamas, kad jūs įžeidė e, mano žodžiai. Kokį sprendimą, kokį susitarimą jūs buvote pasiekę dar prieš prasidedant balsavimui? Atsiprašau, man niekas neišverčia jūsų pasisakymo. Noriu pasakyti, kad jūs tiesiog iš anksto susitarėte dėl balsavimo rezultatų. Ir e, to, viso to rezultatas yra trys e, žmonės biure iš, to paties, iš tos paties politinės partijos. Jūs esate klaunai iš cirko. Pani posel. E... Mėla kolegė. Pateikite man paaiškinimą, dėl ko yra biure trys žmonės iš tos pačios politinės partijos nemanau, kad turite svarių argumentų, ponė. Ir galų galia aš atsiprašau, bet nesuteikiu jums žodžio. Jūs neturite jokių argumentų ar priežasčių iš tikrųjų vartoti štai tokią įžeidžiančią kalbą. Pirmininkė, aš reikalauju paaiškinimo, kodėl biure yra trys asmenys iš tos paties politinės partijas, kodėl nesivadovavimo dehon sistema, kur yra e, demokratija Europos parlamente. Paaiškinkite man. Dar kartą turiu priminti jums, kad jūs balsavote, jūs dalyvavote balsavime, taigi žinote, kad toks yra balsavimo rezultatas. Kolegos, ponai ir ponios. Aš manau, kad metas baigti šią diskusiją. Sprendimas buvo priimtas balsavimo keliu. Turime išsirinkę visus vicepirmininkus. Noriu dar kartą visiems padėkoti už dalyvavimą balsavime. Noriu pasveikinti išrinktus kolegas. Ir tęsime darbą 10 valandą, kadangi 10 valandą Prie mūsų prisijungs Maltos vyriausybės atstovai e, arba atstovas ir galbūt prieš jam prisijungiant prie mūsų aš e, padarysiu keletą formalių pranešimų, nors ne, vėliau. Taigi dabar pertraukėlė iki dešimtos.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 Proszę Państwa, powoli będziemy zaczynać. Kolegos, manau, kad galime pradėti. Lietai, sakau, lietai pamažu, kadangi prieš, tai, prieš pradant pasikeitimą nuomonėmis su mūsų svečiu, norėčiau tarti keletą žodžių susijusių su šios dienos popietės ar gal ryto sesijos administraciniais dalykais. Uh, Taigi, pirmiausiai turime patvirtinti šios dienos ir rytojus darbo tvarkę. Nematau jokių komentarų ir prieštaravimų, dėl ko turėtumėm to nepadaryti, todėl laikau, kad darbo tvarkė primta. O kalbant apie e, komunikaciją, taigi mūsų posėdis transliuojamas internetu. E, taip pat bus transliuojamas ir popėdžio susitikimas apie 6.30 šiandien, 18.30 galime dalyvauti jaunųjų ūkininkų surinktame sustikime. Tai yra irgi reguliarus renginys, kuris e, bus rengiamas apačioje. Tai faktiškai tradicinis naujų metų e, aperityvas. E, jie mus pakvietė kaip ir praeitais metais. Taip pat norėčiau priminti, kad vertimas teikiamas 20 kalbų išskyrus estų, maltiečių, slovakų ir gėlų kalbas. Na, nu, dabar protokolas, protokolai ankstesnių susitikimų, e, gruodžio, lapkričio ir panašiai. Aš manau, kad vėlgi kaip įprasta, laikantis nusistovėjusių procedūrų, mes laikome, kad jie patvirtinti, nebent būtų kokiu nors komentaru. Jeigu ne, tai protokolai patvirtinti ir galime perėti prie devintojo darbo turkės punktus. Pasikeitimas nuomonėmis su Blero Medži, e, Brazilijos e, žemės ūkio maisto tiekimo e, ministru. Ir tai yra puikia proga Europos parlamento žemės ūkio komitetui būtent pasidalinti patirtimi. Przy, przybliżyć osobę pana ministra który studijavo agronomiją. Šiek tiek daugiau papasakosiu apie mūsų svečią. Ponas Magi yra žemės ūkio specialistas, keturis metus dirbo didžiulėje sojos gamybos kompanijoje. Ir mūsų sekretariatas, jei neklystų, išsiuntinėjo jums, išplatino jums dokumentus, kur apžvelgiama žemės ūkio situacija Brazilijoje, kokia yra dabar E, prekybos padėtis, kokia yra Merkosur darybų būklė. Taigi po mūsų svečio pasisakymo perėsime prie diskusijų. Norėčiau, kad laikytumėtės dešimties minučių reglamento, toliau steiksime žodį koordinatoriams ir visiems kitiems iš jūsų. Šiandieną su mumis taip pat yra Intekomiteto atstovai ir delegacijos su Merkosur šalimis atstovai. Taigi, ministrė, dar kartą noriu Jūs pasveikinti, mums tikrai malonu Jūs čia matyti ir sudėkim žodį. Ačiū pirmininkė. Ačiū Žemės ūkio komiteto pirmininkė. Ir taip pat labą rytą visiems. Man labai malonu kreiptis į jūsų komitetą. Šiandieną noriu perduoti jums šiltą draugystės pasveikinimą iš Brazilijos parlamento. Ir matome, kad kai norime, galime dirbti drauge ir taikiai siekti integracijos tikslų. Man didelė garbė čia lankytis. Šiandieną aš esu toks pat parlamentaras kaip ir jūs ir žinau, kokia svarbi yra demokratinė diskusija siekiant kurti mūsų visuomenės. Prieš tapdamas parlamentaru, kaip mano tėtis ir senelis, aš buvau ūkininkas. Prieš daugelį kartų mes atvykome iš Europos, išmokome dirbti ūkiją, dirbti laukuose ir supratome, perpratome žmogaus ryšį su gamta. Be abejo, mūsų planeta turi savo ribas ir aš norėčiau, kad ir mano vaikai bei anunkai turėtų galimybę ūkininkauti. Tačiau ateityje ūkininkavimas bus įmanomas tik tai tokiu būdu, jeigu bus šiais laikais įgyvendinama tvari politika. E, jeigu mes visi to sieksime. Todėl norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, ką mes padarėme Brazilijoje. Nepamirškite, kad prieš keletą amžių europiečiai atvyko į Braziliją ir pirmiausiai, aišku, pradėjo dirbti žemę, pradėjo kininkauti. Jie tada pastebėjo, kad Brazilija turi didžiulį potencialą, bet pilnai tą potencialą išnaudoti galima buvo tik tada, kada Brazilija perėjo prie mokslo ir technologijų panaudojimo, kada buvo nustatyta politika, kuri, kuria siekiam apsaugoti e, mūsų klimatą, gamtą, pasaulį. Mes turime protingai valdyti turimus išteklius, bet taip pat ir juos saugoti. Taigi mes norime skatinti darnų žemės ūkį tropinėmis sąlygomis, tropinėse platumose. žmonės dabar kuria tokią ateitį. Ir tiesąkant, šioje srityje mes daug už ką turime padėkoti europiečiams. Jūs atsiuntėte mums milijonus emigrantų, atstovaujančių įvairioms tautoms. Ir daugelis iš jų, tokie kaip mano protėviai, norėjo darbuotis Brazilijos labui. Taigi jie iš tikrųjų sukėlė tikrą revoliuciją Brazilijoje pradėjo nuo Brazilijos pietinių regionų, vėliau judėjo vis labiau į šiaurę. Mes ir toliau pasikliauname jų paveldu ir remdamėsi juo, kuriame ateitį. Būtent jų įdirbė dėka Brazilija tapo to, ko yra šiandieną. Ten e, turime didžiulį jautienos gamybos sektorių, 3,5 milijono tonų um, cukrašvendrių cukraus. Um, ir didžiulė kiti žemės ūkio pramonės sektoriai. Taigi, esant tokiam dideliam gamybos apimtim, aš vėlgi galbūt labai greitai praversiu šitas skaidrės. E, tiesiog apibendrinkime, kaipgi atrodo Brazilija pasaulinėje arenoje, taip sakant, pasaulinėme žemės ūkio gamybos kontekste. Matote, kad mes esame didžiuliai cukraus, kavos, apelsinų sulčių, jautienos, paukštienos gamintojai. Ir mes taip pat daug šių produktų eksportuojame. Kalbant apie vidaus vartojimą ir eksportą, čia matote pasiskirstimą. Šį skaidrė, pavyzdžiui, mes gaminame 95 procentus, mes gaminame daug, 95 procentai yra eksportuojami. Mes e, vartojame patys savo apelsinų sultis, bet jas taip pat ir eksportuojame dideliu mastu. Kalbant apie kitus produktus, e, vėlgi e, tam tikrų produktų eksportuojame maždaug du trečdalius, kitų galbūt daugiau suvartojame patys. E, aš kalbu apie kavos, kakavos ir kai kurios kitus sektorius. Paukštiena, kukurūzai, vėlgi panaši situacija. Na ir štai kaip mes atrodome pasaulinės rinkos kontekste. Ir čia išvardintos taip pat valstybės, su kuriamis prekiaujame. ES mes irgi eksportuojame 6,9 procentų visos mūsų prekybos. E, būtent vyksta žemės ūkio produktais su ES ir braziliečiai turėtų galbūt plėsti savo rinką. Uh, Taip pat norėčiau papasakoti e, šiandien surinkusiems parlamentarams, kaip pas mus e, paskirstyta žemė nauda. Kaip žinote, Brazilija yra kontinentinė valstybė. Ir jinai driekiasi per e, įvairias kelias klimato juostas. Žalia spalva pažymėta dalis, 61 procentas Brazilijos žemės plotų yra viena ar kita forma saugomi. esama tam tikrų planų, kad e, pagal kuriuos e, e, ūkininkavimas taip pat turi būti išsaugotas tam tikrose teritorijose tam, kad e, žemė būtų, arba žemė nauda būtų apsaugota ir kad, kad e, aplinka nesikeistų tose vietose. Taigi, nemažai teritorijoje nėra rimtų konfliktų, kur būtų kokie nors nesutarimai tarp vietinių gyventojų ir dabartinių Brazilijos ūkininkų. Uh, Tačiau esame tam tikrų regionų, ypatingai pietuose, kur tam, tikri, tam tikra konfrontacija egzistuoja ir dabar turime tam tikrą judėjimą, kuris skatina būtent saugoti, e, e, saugoti vietinių gyventojų interesus. E, tačiau bet kuriuo atveju Brazilija stengiasi apsaugoti savo senųjų gyventojų interesus, bet kita vertus mes taip pat saugom, saugom ir savo žemę. Uh, Šimtus metų Brazilijoje, ypač tuose regionuose, tai buvo tam tikras e, surūpinimo šaltinis. Mes turime e, įvairias aplinkos saugos organizacijas ir agentūras. E, ir tie čia parodyti 61 procentų mm, ateitie, ko gero, dar labiau plėsis, kadangi pagal Paryžiaus sustarimą, taip pat kitus sustarimus, tokius kaip Marakešų sustarimas, Brazilija prisėmė tam tikrų įsipareigojimų. apsaugoti daugiau kaip 2 milijonus e, hektarų e, miško ir kitų žemės ūkio plotų, e, atstatant natūralią gamtos būklę. Taigi milijonai, plot, milijonai plotai ganyklų irgi patenka į šitą įsipareigojimą. Devyniolika procentų Brazilijos žemės ploto naudojama ganykloms. Ir štai kas įdomu, tam, kad būtų galima ūkininkauti. Tiksliau, ūkininkavimo tikslais Brazilija panaudoja tik 8 procentų savo teritorijos. Ir tai yra svarbu, kadangi vėlgi tai rodo, kad didžiulis procentas yra e, saugomas teritorijas. Tik 8 procentus užima ūkių žemė, žemės ūkio paskirtė žemė. Ir e, Štai čia tendencija per pastarosius metus. E, visų pirma, tie pokyčiai susiję su technologijų pasikeitimais, su modernesnė žemės ūkio technika. Ir visi tie procesai, kurie pastaraisiais metais vyko Brazilijoje, arba veikiau per pastaruosius 38 metus, bent jau žvelgiant šią diagramą, buvo pradėta nuo 4 tonų iš hektaro ir, kaip matote, dabar vis tik tai derlingumas, produktivumas gerokai išaugo. Taigi mes toliau skatinsime tokį produktivumą, tačiau mes taip pat e, rūpinamės e, naujais, naujomis rytimis, naujais plotais. E, E, kurie pradėti naudoti gamybai. E, na, vėlgi, kad jūs geriau įsivaizduotumėte, galiu pasakyti, kad plotai panaudojami žemės ūkiui šiuo atveju yra penkis kart desni negu Vokietijos teritorija, tiesiog, kad jums lengviau būtų įsivaizduoti. Ir be abejo, mes kalbame ne tik tai apie žemės ūkio kultūras. Pasiekėme tam tikros pažangos taip pat ir gyvulinkystėje. Ir čia irgi atsispindi Šitą tendenciją irgi atsispindi grafikę. 200 milijonų hektarų naudojami e, galvijų bandoms ganyti. Raudona linija, raudonas grafikas iliustruoja jautienos gamybą. Matote, kad ta gamyba ženkliai pašoko pastaraisiais laikais ir tuo pačiu e, tai siejama su panaudojimu žemės plotų mažėjimu. Taigi iš esmės e, galima derinti būtent ir mažesnius gamyklų plotus ir didesnį produktivumą. E, taip pat matote tam tikrą integruotą požiūrį Brazilijoje, kur pavyzdžiui miškingose teritorijose ganomi gyvuliai ir tokiu būdu tarsi dera ir aplinkosaugos tikslai ir žemės ūkio tikslai. Uh, E, tam tikrose plotuose mes bandome derinti trejopą veiklą ir tai be abejo yra naudinga aplinkai. Tai, ką jūs matote čia, tai yra laukai, kur auginamos įvairios kultūros. Tačiau nurinkus derlių, tie patys plotai užsėjami arba užsėdinami kitomis kultūromis, pavyzdžiui, soja. Ir tiesiog norėjau parodyti e, žemės, dirbožėmio kokybę. Tikiuosi, kad jūs matote, galite išvelgti tai. Ir tai yra iš tikrųjų unikali Brazilijos ypatybė. Nes e, šiuo atveju pirmiausia kalbame apie tai, kaip augalai įsitvirtina dirbožėmėje. Mes e, nenaudojame azoto trašų. Uh, Ir tai reiškia, kad į dirbožėmį neįterpiama beveik jokių kenksmingų medžiagų. Čia matote kitas iliustracijas e, sojų kultūros, e, kurios tik buvo, e, kur, kur tik surinktas derlius ir kurios vėliau e, keletą mėnesių bus naudojamas kaip ganyklos, kol vėl ateis e, sijomanis metas, kol vėl bus užsėti tie plotai. Taigi ta idėja, kad e, galima integruoti gyvulininkystę, miško, mi, miškininkystę arba miško plotus, bent jau ir įvairias žemės ūkio kultūras, atveria mums įvairių naujų galimybių. Taip pat praktiškai tokia žemės ūkio gamyba yra beveik neutrali anglijas e, išlakų atžvilgių. Taigi daug dėmesio skiriame iš tikrųjų aplinkos apsaugai ir aš norėjau pademonstruoti, kaip atrodo kaimiškiai Brazilijos regionai ir ką mes ten saugome. Mes saugome ir miškingas teritorijas, ir vandens išteklius. Ir flora, fauna bei žmogaus veikla veikia tam tikroje harmonijoje, tam tikrame gražiame derinyje. Štai matome Mato Groso nuotrauką. kur e, neblogai matyti, kaip e, išdėstyti žemės ūkio plotai pagal federalinį statymą Visi ūkininkai dalyvauja tokiuose schemose. Jeigu kalbėsime apie Brazilijos e, energetikos sektorių, energijos tiekimo šaltinius, tai mes turime gana naują struktūrą, 9,4 procentai Brazilijos energijos yra iš esmės e, per, e, iš, iš perdirbimo, tai yra daugiau negu pasaulinis vidurkis. Mes siekiame dar geresnių rezultatų. Tikimės, kad iš hidroenergetikos ir e, antrinio perdirbimo, žaliavų perdirbimo mes galų galę sukursime apie 40 procentų visos energijos pagaminamos Brazilijoje. E, yra ir kitų energijos šaltinių, šaltinių pavyzdžiui, vėjo energetika gana sėkmingai plėtojasi. Na ir pabaigai noriu parodyti keletą fotografijų, kurios buvo padarytos visai neseniai, praeitą savaitę, kadangi, kaip sakiau, Be to, kad esu parlamentas, be to, kad esu ministras, aš taip pat esu ir ūkininkas. Taigi man pačiam irgi vis dar patinka išeiti ir pasivaikščioti po savo laukus. Kągi ačiū, kad išklausėte ir galiu tik tai pakviesti jūs visus anksčiau ir vėliau apsilankyti Brazilijoje. Panie ministrze, jakie by nam tam zadania pan powierzył. Gerbiamas ministrė, jeigu mes iš tiesų nuspręstumėm apsilankyti jūs, jūsų miškuose, e, ar daug kainuotų? Šioje salėje yra labai daug ūkininkų. Aš įsivaizduoju, kad daugelis kolegų jums galėtų iš tiesų padėti net ir laukus apdirbti. Na, daugiau e, ne, rimtai kalbant, dėkoju svečiui už e, prezentaciją ir už visą patiktą informaciją. Labai įspūdingi duomenys. Dabar aš e, galiu patvirtinti, kad tikrai matau jūsų valstybėje didžiulį potencialą ir aiškiai matau, kad viena vertus pasaulis turėtų jaustis saugesnis Mm, turiu galvoje e, bado, maisto stokos grėsmę. E, kita vertus, aš manau, kad e, galime tikrai pasikliauti jūsų valstybė, nes eksporto potencialas yra labai didelis. Dabar pradėkime diskusiją su mūsų parlamentarais. Turime visą kalbėtojų sąrašą. Ponas Dant pirmiausia. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Kadangi nėra Alberto Des, aš kalbėsiu EPP frakcijos vardu. Žinoma, mes neišvengiamai žavimės ir gerbėme, sakyčiau, Brazilijos žemės ūkį, žinome, kokios pažangos yra padaryta pastaraisiais metais. Taip pat puikiai suprantame, kad jūsų valstybės turtingumas priklauso uh, nuo jūsų eksporto galimybių. Todėl jūs ir rūpinatės prekybos dėrybėmomis su įvairiomis pasaulio valstybėmis, įskaitant su Europa. Iš principo mes esame pasirengę diskutuoti. Žinome, kad Brazilija yra ta valstybė, kuri su daugeliu kitų Merkosur valstybių uh, priėmė daug mūsų pramoninio importo. Vis tik tai mums, europiečiams ir mūsų vartotojams ypač kyla klausimas. Klausimas, kuris mums parlamentarams yra labai e, jautrus. Tai yra gamybos standartai, gamybos metodai. Žinoma, mes e, gana greitai e, susitarėme ir radome e, pusiausvirą, bendrą nuomonę dėl tarifų, bet šiandien jau diskutuojame apie kitus dalykus. Šiandien mes diskutuojame apie tai, kokiamis sąlygomis vykdoma gamyba. Ar kalbėtume apie gyvulinės kilmės ar augalinės kilmės produkciją. Visi žinote, kad ES yra nemažai valstybių, kurios uh, dėl genetiškai modifikuotų organizmų labai rezervuotai uh, laikosi ir Europos komisija, kiek žinau, su jumis dėrėjosi dėl to. Ir mes, parlamentas, galime tik tai pasakyti taip arba ne, tik tai sutikti arba atmesti galime, nieko kito dėl sutarties negalime pasakyti. Taigi mums labai rūpi gamybos sąlygos, taip pat e, produkcijos atsiekamumo klausimas yra labai svarbus, daugeliu aspektų mums tai yra svarbu. Ar galėtumėt atskirti? skirti savo gamybos grandinėje e, prekes, gaminius, kurie yra skiriami vietos rinkai ir kurie yra skiriami eksportui, važiuoju, Europą. E, kokias garantijas jūs esate pasirengę mums suteikti, kad eksportuojamos prekes bus kokybiškos? Tai yra mums pagrindinis klausimas ir aš iš anksto dėkoju Jums už atsakymą, jeigu tikiuosi, kad galėsite atsakyti. Toliau, e, prieš suteikdama žodį kitam parlamentarui, norėčiau pasveikinti šioje salėje svečių grupę. E, svečių yra gana daug šiuo metu salėje, įskaitant ir Europos komisijos atstovus. Direktorius Klarkas atvyko, bet sveikinu ir visų kitų institucijų ir valstybių svečius šioje salėje. O dabar žodis ponui Andrew. Oui, merci, euh, merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų noriu pasveikinti gerbiamą ministrą mūsų posėdėje. Ačiū, kad atvykote. Mes e, e, galime tik pritarti tam, ką sakė kolega ponas Damtan. Jūs žinote, kad e, jūs iš ES importuojate labai daug pramoninių prekių, jūs savo pasisakymę apie tai minėjote. Norėčiau priminti, kokios sutarties pagrindų mes dirbame. Mercosur e, yra mūsų part, e, sutarties partneris. Kokios sutartys yra palankios jūsų žemės ūkio plėtrai? Mes žinome, kokios politikos jūs laikotės. Jūs e, turite galvoti apie mažus ir vidutinius ūkininkus savo valstybėje. Tačiau aš žinau, kad pas jūs būtent tos kategorijos ūkininkai kartais būna iš nuvaromi nuo žemių ir jie nebegali ūkininkauti. Kitas klausimas būtų Brazilijos maisto saugos politika. Gal galėtume šiek tiek, šiek tiek patikslinti. Mes visi puikiai žinome, kad jūsų valstybė nėra vienintelė, e, kurioje e, dalis gyventojų skursta ir neturi pakankamai maisto produktų, maisto. Ir e, Prezidentas Lula labai daug nuveikė šioje srityje, mes labai didžiai stebėjome jo veiklą, tačiau padaryti dar lieka labai daug. Ir jūs mūsų diskusijose turbūt nuolat apie tai girdite. Kalbėjote apie tai, kad jūsų žemės ūkis yra subalansuotas ir tvarus. Mes puikiai žinome, ką tas tie terminai reiškia. E, ekologiniai ir socialiniai klausimai irgi turi būti keliami šalia ekonominių interesų. Taigi, kaip jūsų žemės ūkio subalansuotumas ir tvarumas yra suderinami su socialinė dimensija? Aš norėčiau, kad apie tai šiek tiek papasakotumėt. Na, o kalbant apie priekybos sutartis, kurias mes dabar rengiame, aš pratęsiu pono Dantan klausimą. Galbūt galėtumėm uh, E, patvirtinti, jog dėl tarifų pusiausvyrą yra pasiekta, tačiau mums ir geografiniai aspektai yra labai svarbus. Ir kaip čia pasakius, tie netarifiniai aspektai mums e, turbūt labiau kelia nerima negu kas kitas. Turiu galvoje sanitarijos, fitosanitarijos aspektus. Gal galėtumėt apie tai pakalbėti? Ačiū. Dziękuję, pan poseł. Labai ačiū, ponas Nikolson. Uh, ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ministrui už labai įdomią Brazilijos padėties apžvalgą. Aš esu vienas iš nedaugelio parlamentarų, gal ir vienintelis belikė šiame komitete, kuris turėjo galimybę apsilankyti Brazilijoje Prieš daug metų aš e, priemiau jūsų kvietimą ir apsilankiau Brazilijoje ir ten būdami pamatėme, kad jūsų standartų ES reikalavimų toli gražu netenkina daugelės ryčių. E, tada mes e, sugrįžę nusprendėm Brazilijos jautieną uždrausti importuoti į ES. Dėja tokia buvo realybė. Galiu pasakyti, kad kai mes laikėmės, e, lab, lankėmės Brazilijoje, buvo labai įdomu, labai daug prieštaravimų, daug konfrontacijų iškilo mūsų diskusijose, bet buvo tikrai labai įdomu pamatyti, kokia buvo padėtis Brazilijoje tais laikais, kai aš lankiausi. Bet ar dabar jau yra padaryta pažangos, ar sugebėjote uh, sutvarkyti skerdiklas, Aš tada mačiau, kad jūsų skerdyklos buvo viena iš silpniausių vietų. Ar dabar jau galit pasakyti, kad priartėjote prie europietiškų standartų ir mėsa yra gaminama panašiai kaip čia. Aš, būdamas Brazilijoje, lankiausi jūsų ūkiuose, skerdyklose, mėsos perdirbimo gamyklose. Ūkiai puikus, aš galiu pasakyti, mane sužavėjo, tada mastas ūkininkavimo. E, Europoje neretai iškyla sunkumai e, dėl klimato sąlygo. Tuo tarpu Brazilijoje mačiau, kad E, vos pasėjus kokią kultūrą po savaitės jau sieklos išdyksta. Aš kartai savo akimis negalėjau patikėti, kad taip gali būti. Jūsų valstybė yra tikrai puikiai. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs sugebate tuo pasinaudoti ir sugebate plėsti savo žemės ūkį. Tačiau sugrįžęs iš Brazilijos tada e, vis tik tai mačiau e, ir pradėjau kalbėti apie tai, kad labai rimta problema yra miškų kirtimas. Mačiau, kaip Brazilija tiesiog uh, visai atsikrato medžių, atsikrato miškų, nesusidarydami jokių susitarimų su niekuo, visai nelegaliai e, vietos bendruomenės sugriaudami ir tiesiog laukai būdavo kuriami tokiu būdu sojai auginti, pavyzdžiui, arba ganykloms. Na ir paskutinis pastebėjimas, pirmininkai, jeigu jūs leisite, noriu paklausti ministro. Pasaulis pastaruosius metus, pusantrų metų labai smarkiai pasikeitė Aš pats esu iš Šiaurės Airijos, iš Junktinės karalystės. E, ta valstybė nusprendė išeiti iš ES. Dabar Junktinės Amerikos valstijose prezidentas Trumpas išrinktas. Ir aš norėjau sužinot, ar, ar kas nors iš Junktinės karalystės vyriausybės su jumis palaikė ryšį, ar vyko kokių diskusijų su jais, gal jūs su jais esate dėl ko nors tarę. Atrodo, kad prezidentas Trump Junktiniai karalystiai pasiūlė prekybos sutartį pasirašyti per tris pirmuosius savo prezidentavimo mėnesius. Daug kas sako, kad tokios sutartis nebus gera. Bet ar jūs esate užmesgę jau kokių santykių su Junktinės karalystės vyriausybė po to, kai e, buvo nuspręsta, kad ji pasitrauks iš ES, kai įvyko Brexit referendumas? Ačiū. Dziękuję. Ačiū. Aš nežinau, ar Ministras galės atsakyti tokį klausimą ir į visus jūsų pateiktus klausimus, ar jis sugebės atsakyti. Pone Mile. Nista. E- ačiū pirmininkė. Labai ačiū ministrė už pateiktą informaciją ir už jūsų pareiškimą šiandien, prezentaciją tiksliau. Vokietijos akimis Brazilija yra labai svarbi priekybos partneri. Bendrai tą galime pasakyti apie Europą. Brazilija yra labai svarbi. Priekybos sutartys E, Vokietijos ūkininkams yra nepaprastai svarbios ir e, mums labai rūpi mėsos sektoriaus e, problemos. Čia konkurencingumo požiūrių mes matome nemažai trūkumų. Jūs gyvenate toje pasaulio dalyje, kur klimatas yra labai geras ir jūsų žemės ūkis turi labai daug pranašumų lyginant su mūsų žemės ūkiu. Ūkininkų šeimos uh, E, negali konkuruoti, mūsų ūkininkų šeimas negali konkuruoti su Brazilijos ūkininkais. E, tuo pat metu matome, kad Brazilijoje yra masiškai kertami miškai, kad būtų daugiau ganyklų. Jūs turbūt žinote, kad apie tai yra labai daug diskutuojama ir Europoje, ir pačioje Vokietijoje. Vokietijos ir Europos vartotojai nori maisto, kuriame nebūtų genetiškai modifikuotų organizmų. Uh, Tačiau visi žinome, kad GMO soja iš Brazilijos į Vokietiją toliau yra tiekiama. Ar galite sutvarkyti šią sritį savo valstybėje? Aš suprantu, kad egzistuoja tam tikrų nišų, bet Europos rinkai reikia sojos, kurioje nebūtų genetiškai modifikuotų elementų. Man labai svarbu, kad būtų laikomasi viso pasaulio tendencijų. Visi e, turime būti tikri, kad e, jūs savo sojos pupelės galėsite mums parduoti švarias. Aš žinau, kad jūs soją galite parduoti į Kiniją ar kitas e, pasaulio dalis, bet ar jūs negalėtumėt pasirūpinti, kad mūsų Europos rinkai būtų tiekiamos e, sojos be GMO? Ačiū. Dabar žodis tolesniai kalbėtojai. Ačiū, pirmininkė. Turiu porą klausimų ministrui. Visų pirma, norėčiau, e, kad jūs daugiau informacijos e, pateiktumėt apie žemės ūkio reformą. Antras klausimas. Yra susijęs e, su represiniais veiksmais prieš ūkininkus. Matome, kad ūkininkai yra priversti palikti savo E, žemės ir toks dalykas mus labai neramina. Ponas Link. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrui, kad atvykote. Jūs esate e, mūsų kolega. E, sakote, kad esate taip pat ir ūkininkas ir mes Taip pat ir jums galime e, pateikti gražių nuotraukų e, su mūsų kraštovaizdžiu, kaip ką tik jūs padarėte. Vis dėlto, sakyčiau, kad reikia taip pat kalbėti ir apie egzistuojančias e, problemas. Pavyzdžiui, problemas, su kuriamis susiduria maži ūkininkai, nes matome, kad e, daugiausiai Brazilijoje yra proteguojami dideli e, ūkiai. Ar tai e, jūs manote yra e, Brazilijos e, žemės ūkio ateitis? Europoje matome, kad e, yra tam tikrų e, pokyčių. Žemės ūkija. E, ką Jūs apie juos manote, taip pat norėčiau sužinoti, kaip Jūsų nuomonė būtų galima užkirsti kelią nelegaliam miškų kirtimui. Norėtumėm, kad būtų situacija iš esmės pakeista. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Ar yra kokių nors e, galimybių, e, kad e, į Europą patektų tik negenetiškai modifikuoti organizmai? O galbūt vietoj to, kad jūs e, skatintumėte, skatintumėte ne GMO e, produktų auginimą, pasirinksite visiškai kitą kelią. Dėl prekybos susitarimų e, norėčiau sužinoti, ką jūs apie juos manote ir kada būtų galima jų tikėtis. Ponas Agnių. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie Braziliją ir vien tik tai šis žodis uh, E, kelia paniką kiekvienam britų ūkininkui ir tai nenostabu, nes e, ūkininkai žvelgia į Braziliją E, ir žino, kad ten yra daug puikios ūkininkavimui žemės, klimatas yra puikus, derlių galima rinkti porą kartų per metus, taikomos naujausios ūkininkavimo metodologijos, galima auginti genetiškai modifikuotus organizmus, galima naudoti pesticidus, e, kas yra neleidžiama čia. Netgi e, leidžiama naudoti vakcinas E, snukio ir kanopų lygoms e, gydyti, kas čia nėra leidžiama. Ir mm, šiandieną daug kalbama apie vienas, vienodas sąlygas visiems. E, E, jeigu Britai reikalauja e, iš savų ūkininkų laikytis tam tikrų standartų, tie patys standartai turėtų būti taikomi ir trečiųjų šalių ūkininkams. E, Brazilija iš tiesų galėtų išmaitinti Jungtinę karalystę be jokių problemų. Ir sakykime, jeigu mes nesijimsime jokių priemonių. Ir e, Jungtinėje karalystėje greitai žmonės e, supras, ko, kokį pavojų gali e, kelti Brazilija. Aš tikiuosi, kad Junktinės karalystės atstovai tai supras ir su, suvoks, kad Junktinės karalystės apsirūpinimas maisto produktais yra vienas iš prioritetinių klausimų. Dėkoju. Yra labai daug klausimų, e, keliamų problemų ir dar norėčiau suteikti žodį kitam kalbėtojui. Gerbiamas ministro Europos sąraga e, yra antroji pagal svarbą e, žemės ūkio importuotoja pasaulyje. Kaip žinote, e, Prancūzija taip pat, turiu galvoje, soja ir mėsos produktus. Kadangi Brazilija yra viena iš stambiausių sojos eksportuotojų, tai mūsų frakcijai labai rūpi miškų kirtimo klausimas maisto produktų rinkai e, soja yra nepaprastai svarbi ir mes šiandien apie tai kalbame. Nežinome, kad Brazilijos žemės ūkio politikoje yra kalbama apie minimalių kainų nustatymą ir eksporto politika yra labai skatinama. Parama vietos e, gamintojai ir mažoms ši, ūkininkų šeimoms, mažoms įmonėms yra labai gera. Mes ES e, vis tik tai manome, kad reikėtų imtis kažkokių tai priemonių, e, kurios e, leistų. E, e, skatinti lais, laisvą priekybą ir e, mažinti problemas toms šeimoms. E, su Merkosiur yra pasirašyta sutartis ir e, aš pats esu daug kartų dalyvavęs diskusijose e, su Brazilijos ministrais taip pat pagal e, Merkosiur sistemą, su apie e, jautienos eksportą labai daug kalbėjome ir mes pastebėjome, kad e, e sunkumų yra labai daug. Dabar e, pasikeitus valiutų padėčiai, jūsų valiutos e, ir euro santykis pasikeitė, dėl to labai palankios jums sąlygos. Olandijos, Lenkijos, Prancūzijos ūkininkai dabar susiduria su sunkumais parduodant savo produkciją. Prancūzija, pavyzdžiui, 27 procentais jautienos suvartojimas sumažėjo. Uh, E, bet matome, kad dabar jau e, vartotojai pradeda kreipti daugiau dėmesio į tai, kokios kilmės mėsą jie valgo. Ir e, žiūri, pavyzdžiui, ar braziliškame antrekote nėra kokių chemikalų. Merci, monsieur le président. Bienvenue, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbės ministrė, sveikinu jūsų salėje. Tarp ES ir Merkosur prasidėjo dėrybos ir uh, E, ten akivaizdžiai iškilo e, nuomonė, kad Merkosur turi daug konkurencinių pranašumų žemės ūkio srityje. Ir e, ji gali pagaminti žymiai daugiau ir žymiai pigiau negu didžioji dalis Europos ūkininkų. Ir čia be kita ko turim kalbėti apie jautieną. Jūsų gamybos modeliai, tarp kitko, yra visiškai kitokie negu mūsų. Ir į tai turėtų būti atsižvelgta prekybos dėrybose. Europos komisija turėtų e, pasirūpinti, kad europiečių interesai būtų apsaugoti, nes turime atsižvelgti į bendras gamybos sąlygas, mūsų ūkininkai neturi kentėti dėl tokių priekybos e, dėrybų. Brazilijos žemės ūkio produktai turi būti gaminami laikantis Europos standartų ir normų. Taigi klausimą dabar turiu ministrui tokį, kai kalbame apie kokybę, apie kokybos ženklą. Jūsų nuomonė, ar jūsų valstybė E, galėtų priimti aiškiai ženklinimo sistemą dėl e, saugomos kilmės indikacijos nuorodos. Sí, muchas gracias. Um... Pone Garcija. Dėkoju pirmininkė. Ačiū ministrė, kad atvykote. mes kalbame apie milijonus e, tonų e, produkcijos, dėl kurios mūsų šalys yra sunerimusios. Aš norėčiau pasveikinti su tuo, ką pasakė FAO organizacija, kad Brazilija yra didžiausia maisto produktų eksportuotoja pasaulyje. Ispanija norėtų taip pat sustiprinti savo pozicijas, kalbant apie maisto produktų eksportą. Tiesa, kad e, Europos komisija pritaikė Brazilijai importo apribojimus dėl problemų, kurios buvo nustatytos fito, fitosanitarijos rytyje. E, turiu omeny tam tikras vaisių lygas. Ar dabar e, šios problemos yra išspręstos? Ir ar e, šią lygą paliesti produktai nėra eksportuojami į ES? Žinia, kad visai neseniai E, pati Europos Sąjunga susidūrė su panašiamis problemomis, todėl mes labai e, elgiamės atsargiai. Labai svarbu, kad visos šalis, kurios eksportuoja produkciją į ES, e, taip pat labai rimtai žiūrėtų į tokias problemas. Ačiū Jums dar kartą už tai, kad atvykote ir sutikote atsakyti į mūsų klausimus. Ponas, e, šl, ponia Šlaja, dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ministrui. Jūs didžiuojatės e, Brazilyje savo produkciją, o aš didžiuojasi Niderlandais ir norėčiau užduoti štai kokį klausimą. E, kalbant apie eksportą, E, Brazilija eksportuoja daug mėsos ir grūdų, tačiau e, jau 20 metų e, Brazilija nenori, kad ES import, eksportuotų į Braziliją savo mėsos produktus. ES netliekama jokia pavienė Brazilijos mėsos produktų patikra. Mes pasikliaujame šiuo atžvilgiu Brazilijos tarnybų darbu. Tačiau laikausi nuomonės, kad kalbant apie Brazilijos mėsos produkciją, e, dar reikia kalbėti. Ypač e, reikia kalbėti apie e, Europos mėsos produktų eksportą į Braziliją. E, aš esu pasirengusi dalyvauti šiuose diskusijose. Tačiau dar kartą e, reikia pasakyti, kad kalbant apie priekybos santykius, jie turėtų būti abipusiai. Esu kilusi iš Niderlandų ir mane domina iš viso, kiek dirbamos žemės jūs turite. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrui, kad atvykote. Norėčiau užduoti porą klausimų. Junktinės Amerikos e, valstijose greičiausiai bus e, pokyčių, kalbant apie priekybos santykius. Pavyzdžiui, vakar ten buvo priimtas sprendimas, kad iš e, bus e, draudžiama e, importuoti tam tikrus vaisius, o konkrečiai citrinas iš Argentinos. Norėčiau sužinoti, kokios galėtų būti viso to pasiekmes eksportams į Europą. Galbūt jūs norėsite padidinti savo e, eksportų mastus į Europą. Toliau kalbant apie tarpusavio priekybą, norėčiau pratesti e, pono Šaja Pilį e, mintį. Esate didelis savo produktų eksportuotojas į Europoje, į Europą ir Europoje mums reikalinga jūsų e, produkcija. Tačiau kalbant apie priekybą, e, ji neturėtų būti vienpusė. Brazilijoje e, rinka taip pat yra didelė - 250 milijonų gyventojų, kurie galėtų būti puikus Europos produktų vartotojai. Pastarieji e, jų nepasiekia. Brazilija eksportuoja daug sojos produktų, grūdų, o mes norėtumėm į Braziliją eksportuoti tokius produktus kaip sūriai. E, tuo tarpu Brazilija jiems taiko labai griežtus prekybos apribojimus. Taigi mano klausimas yra štai koks. Kadangi esate vyriausybės narys, ką ketinate daryti su priekybos apribojimais, e, kad priekybos e, santykiai būtų e, teisingesni? Pane Gilera. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti ministrą. Esu delegacijos su Merkosur šalimis narė. Ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Jūs e, bendraujate su Žemės ūkio reikalų komiteto nariais ir, kaip ir kolegos sakė, e, žmonės baiminasi Brazilijos, nes Brazilija yra e, didelė mūsų konkurentė o jos žemės ūkio modelis skiriasi nuo europinio. Keli mano kolegos e, paminėjo problemas e, dėl fitosanitarijos standartų. E, žinia, kad šioje srityje tikrai yra problemų ir Europos parlamentui šis klausimas yra labai aktualus. Mes, pavyzdžiui, taikomės labai griežtų SPS reikalavimų ir norėtumėm nu sužinoti, kokias priemonės jūs pritaikote, kad tam tikros, sakykime, Brazilyje paplitusios lygos nepasiektų Europos per importuojamus produktus. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime į cukrų ir cukraus kainas. E, cukraus kaina Brazilijoje yra daug didesnė. Tiksliau, e, mes negalime, europiečiai, konkuruoti su Brazilijos cukranendrių e, gamintojais, todėl kad jie savo produkciją gali pagaminti iš daug mažesnę kainą. Uh, Jūs taip pat kalbėjote apie grūdų pramonę ir norėčiau sužinoti, kiek e, žemės e, yra skirta e, grūdų auginimui ir kiek gyvulinkystiai. Koks yra santykis? Laikomės nuomonės, kad situacija Brazilijoje tikrai yra kitokia nei Europoje. Ten egzistuoja toks pramoninės ūkininkavimo e, modelis. Mes prieš jį nieko neturime e, prieš, tačiau norėtumėm sužinoti, kiek žemės yra skirta kam, kad mes tiesiog galėtumėm geriau e, įsivaizduoti situaciją. Ačiū. Ponas Flamaganas. Ačiū. Tikrai labai įdomu girdėti, ką jūs sakote, dauguma parlamentarų e, taip pat e, e, paminėjo, kad mes tiesiog galime pavydėti to, ką turi Brazilija. Džiugu, kad jūs atvykote čia būtent šiuo metu, kai įvyko Brexit referendumas, dabar galvosime, kokios bus viso to pasiekmes. Tačiau atrodytų, kad ES nori e, įgyvendinti keršto misiją e, Junktinėje karalystėje. Esu iš Airijos ir 70 procentų e, mėsos mes eksportuojame iš Junktinę karalystę. Ir 57 procentai visos mėsos produkcijos yra eksportuodama į Junktinę karalystę. Norėčiau sužinoti, ar jūs e, turite kažkokių e, planų e, dėl laisvos priekybos sutarties su Junktinė karalystė. Aišku, nieko negalime daryti, kol Junktinė karalystė oficialiai nepateiks savo sprendimo. Tačiau paprastai žmonės turi pradėti neoficialias dėrybas prieš imantis oficialių veiksmų. Taigi norėčiau sužinoti, ar kokia nors laisvos priekybos sutartis yra numatoma. Ponas Agnių yra pasakęs, kad Britų ūkininkų nebe nebeliks. E, jeigu e, brazilai galės laisvai e, eksportuoti į mūsų rinkas, britų ūkininkų nebeliks ir greičiausiai nebeliks taip pat ir airių ūkininkų. Ūkininkų organizacijos Airijoje e, norėtų sužinoti, kas vyksta. Ar vyksta dėrybos su e, Britais, ar kas nors vyksta. Taigi norėčiau, kad atsakytumėte į šį klausimą. Buvo užduota daug klausimų ir tikiuosi, kad jūs mano klausimo e, nepamiršite. Europo, Airija yra visą teisę Europos Sąjungos narė. Ačiū dabar mm, žodis poniai Kadenbach. Ačiū pirmininkė. Ministrė, noriu pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Vakar e, Brazilijos e, aukštosios mados modelis e, mirė E, todėl kad mirė nuo lygos e, išsivyščius e, atsparumui antibiotikais. Ir tūkstančiai žmonių miršta kiekvienais metais nuo tos pačios priežasties pasaulyje. Tuo tarpu mes Europos parlamente organizuojame daug diskusijų apie E, atsparumą antibiotikams, kad e, e, antibiotikai yra labai plačiai naudojami žmonėms gydyti taip pat ir veterinarijoje. Brazilijoje, kaip ir Junktinės Amerikos valstijose, antibiotikų suvartojama per daug. Ir norėčiau sužinoti, ar nekalbama apie tokius dalykus ir ką ketinama daryti, kad antibiotikų naudojimas būtų sumažintas. Ačiū. Man atrodo, kad suteikėme žodį visiems norintiems. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams iš Agri generalinio direktorato. Prašome. Čia. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ministrą Madži e, atvykus. Puiku, kad e, ministras atvyko į Europos parlamentą. Parlamentas yra e, stipri institucija ir kalbant apie ES Merkosur laisvos prekybos sutartį, ją turės palaiminti Europos parlamentas. Šiandienos diskusijos parodė, kad Europos parlamentas kai ateis laikas pritarti tam e, susitarimui, e, gali e, to nepadaryti, nes dauguma narių šiandien kėlė klausimą dėl žemės ūkio tvarumo Brazilijoje, dėl antibiotikų naudojimo, dėl įvairių kitų dalykų. Dauguma abejonių buvo susijusios su Brazilijos konkurencingumu. Uh, ir kad neteisinga e, laisvos priekybos e, sutartis gali būti e, žalinga Europos ūkininkams. Pats ministras kalbėjo, kad gyvulinkystės sektorius yra didelės apimties. Taigi, mes sieksime, kad ES ir Mekosur sutartis būtų sėkminga, tačiau į visas šias abejonės turėsime rasti atsakymą. Ir derantis dėl šios sutarties e, reikia atsižvelgti iš tai kokius dalykus. Reikia būti realistiškiams. E, kiek, e, sakykime, laisvumo mes galėsime suteikti kiekvienam sektoriui, sudarant tokią sutartį. Toliau dar vienas dalykas. Aš norėčiau paraginti Braziliją, kad e, pastaroji e, pradėtų spręsti SPS e, klausimus, fitosanitarijos klausimus, kuriuos įvardino kolegos šį rytą. Daug E, valstybių narių laukia leidimo eksportuoti savo produkciją į Braziliją. 30-40 e, prašymų yra nagrinėjama ir norėtumėm, kad šių prašymų nagrinėjimas būtų paspartintas. Toliau dar vienas dalykas. E, Brazilija traktuoja ES kaip 28 vienetus, o kaip ne vieną vienetą. Panašiai e, lyg mes Brazilijos skirtingas žemės e, vertintume pagal SPS e, standartus. Taigi norėčiau, kad situacija pasikeistų. Dėkuoju. Nemame więcej zgłoszeń. Ačiū. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Todėl, manau, dabar galėtumėm vėl suteikti žodį mūsų svečiui, ministrui Mažiui. Ir tikiuosi, arba esu tikras, veikiau, kad dauguma užduotų klausimų buvo pakankamai aktualūs. Ir nebejoju, kad galėsite mums daug daugiau papasakoti apie standartus, apie gamybos mastus, apie industrializaciją, apie vėlgi tą modelį, kuris skiriasi nuo mums pažįstama Europoje. Aš esu tikras, kad daugelis klausimų, kurie buvo užduoti, jūsų pasakymę bus atsakyti. Aš manau, kad be abejo turime galvoti ir apie mūsų europiečių vartotojų lūkesčius. Ir jūsų vizitas, jūsų galimybė pasikeisti nuomonėmis jums e, tiesiog leis tai padaryti veiksmingiau. Mes esame labai <clears throat> suinteresuoti jūsų nuomonėmis e, vieną ar kitą temą. Ir kaip direktorius Clark sakė, kadangi Europos komisija turi įgaliojimus e, tvirtinti sustarimus, kuriuos mes sudarome, tai iš tikrųjų jūsų atsakymai bus labai svarbus. Kągi, ačiū, ačiū uždėmės ir ačiū už klausimus bei komentarus, kadangi iš tikrųjų jų buvo daug. Norėčiau, kad turėtumėm daugiau laiko kiekvieną iš tų aspektų atskirai aptarti. Uh, Taip pat norėčiau, kad e, galėtumėm detaliau, e, smulkiau išnagrinėti kiekvieną klausimą, bet dabar bijau, kad teks tiesiog pateikti Jums tokį apibendrintą paaiškinimą. Ir aš pasistengsiu paliesti, kaip galima daugiau iškeltų klausimų. Taigi, kalbant apie žemės ūkio modelį Brazilijoje. Brazilijoje iš tikrųjų veikia kitoks modelis negu europietiškasis Ūkininkavimas Brazilijoje vyksta dviem būdais - arba šeimos ūkiuose, arba per didelės žemės ūkio kompanijas, kurios gamina didžiulį kiekį produkcijos. Tai yra pirmiausia susiję su geografinė vietovė. E, į pietus Brazilijoje, į pietus nuo San Paulo, San Katarina, San Paulo ir panašiai. E, šiuose teritorijose, šiuose regionuose <clears throat> e, egzistuoja labai seni ūkiai ir dėl to šiuose Brazilijos dalyse ūkio dydis nėra didelis. Pavyzdžiui, regione, kuriame aš gimiau, rytinėje Brazilijos dalyje, vidutinis ūkio dydis yra 30 hektarų, nedidesnis. Taigi šitame regione e, didelių ūkių nėra, ten aš gimiau, ten aš pats ūkininkavau, vėliau aš persikėliau į kitą Brazilijos dalį ir ten yra kitokia Brazilija. Ten paplitęs stambaus masto ūkininkavimas, kur gamyba taip pat yra masinė. Ir naudojama daug e, žemės ūkio technikos. Taigi, mūsų regione, pažiūrėjau, žmonės iš tikrųjų kartais kovoja už tai, kad galėtų išplėsti savo gamybą. Tokios teritorijos kaip Mategroso, e, kur dabar pradėtų ūkininkauti, savo laiko buvo visiškai tušti plotai. Niekas ten negyveno, niekas neūkininkavo. Ir dėl to nebūdavo jokių rimtų konfliktų su vietiniais gyventojais, norint pasimti tos plotus ūkininkavimui. Ir dabar žemės ūkio gamyba e, iš tikrųjų ten yra išplitusi, ten pagaminama didelė dalis žemės ūkio produkcijos. E, tačiau tie šeiminiai ūkiai, jie tiesą sakant, netgi priklauso kitai jurisdikcijai, tai ne mano ministerijos atsakomybė. Kadangi šeimos ūkiai ir didėjai ūkiai yra traktuojami skirtingai. Aš atsakau už tuos didžiosius ūkius, kurie naudoja daug intensyvių technologijų ir tai yra visiškai kitas sritis, kadangi e, kitokie kininkavimo metodai ir panašiai. Kalbant apie šeiminius ūkius, jie paprastai daug neeksportuoja, gal kai kurie kavos gamintojai šiek tiek, bet šiaip jau jie nedalyvauja eksporto rinkoje. E, <clears throat> dauguma iš jų gamina ne eksportui. Ir šeiminis ūkininkavimas iš tikrųjų yra skirtas vidaus rinkai, vidaus vartojimai. Jie negamina didelių kiekių produkcijos, kuri būtų skirta išvežimui į kitą šalis. Taigi noriu labai aiškiai iš karto nubrėžti tą takoskirą. Taip pat e, žemėnaudos konfliktai irgi praktiškai neegzistuoja tose vietose. Na, be abejo, kai kuriais atvejais tam tikrų vietinių problemų gali būti, bet e, šiaip jau Brazilijoje būtent tokia sistema nusistovėjo. Brazilija išdalino daug žemės per pastarosius 20 metų tiem žmonėm, kuriam reikėjo, ir 99 milijonai hektarų buvo atiduoti mm, ūkininkų e, reikmėms, e, kai ūkininkai subūrė tam tikrą judėjimą, tai yra praktiškai trys Vokietijos. Vokietijos tikslas buvo užtikrinti, kad ūkininkai galėtų pasinaudoti šiame na, ir kad jie turėtų e, visas reikiamas priemonės, teisiškai viskas būtų teisingai forminta, kad jie turėtų visus dokumentus. Taigi, be abejo, čia mes e, elgiamės atsargiai ir stengiamės viską daryti labai tvarkingai. Kalbant apie atsiekamumą, atsiekamumo sistema, tiesą sakant, Brazilijos atsiekamumo sistema buvo patvirtinta ES. Mes atitinkame pasaulyje nusistovėjusias taisyklės. Esame, aišku, tam tikrų vertintojų, kurie sako, kad mes esame skirtingi, tačiau iš tikrųjų tai nėra teisybė. Mes vadovaujamės ir atitinkame daugelį taisyklių, kurios taikomas ir ES, ir kai kur kitur pasaulinėse didžiosiuose rinkose. Uh, jeigu e, jūsų atstovai nuvyktų į Braziliją, susėstų su uh, brazilų ūkininkais ir kalbėtų uh, apie įvairias problemas, ko gero tą patį išgirstumėte iš brazilų ūkininkų, kuo skundėtės čia. Tai yra, jie irgi sakytų, kad Europos rinka yra subsidijuojama, protekcionistinė, neleidžia, neįsileidžia eksporto ir panašiai. Taigi aš manau, kad e, pirmiausiai viskas yra daugiau politizuota, o ne, o ne sudarsiuliom problemom. Jau kalbame apie darbo jėgą. Vėlgi pasigirsta teiginių, kad e, e, Brazilijoje neslaikoma tam tikrų darbo apsaugos taisyklių, kad žmonės yra išnaudojami ir panašiai. Tačiau vėlgi taip nėra. Mes turime labai griežtas taisyklės ir jeigu jūs nuvyktumėte ir aplankytumėte ūkininkus, jūs pamatytumėte, kad įmamasi daug priemonių apsaugoti darbininkams, dirbantiems tose ūkiuose. Kad viską atsižvelgta. Iš tikrųjų, gamintojai būtų e, rim, gamintojams kiltų rimtų problemų, jeigu nesilaikytų to reikalavimo, jie būtų įtraukti į duosius sąrašus, jeigu patikrinus paaiškėtų, kad, pavyzdžiui, darbuotojai neturi tinkamo apsaugos priemonė ir įrangos ar panašiai. Mes labai rimtai tai žiūrime, taigi taisyklės galioja. Kalbant apie antibiotikus. Mes nenorime plačiai jų naudoti. Mes žinome, kad nepiko naudojimas yra problema ir ateityje taip pat ta problema nemažės, taigi Brazilija imasi tam tikrų žingsnių šioje srityje. Ir dabar per G20 susitikimą buvo kelta šita problema, mes pritarėme ir su malonumu bandysime mažinti šią problemą jau yra įsigalioja tam tikri draudimai, e, tam tikri produktai yra išimti iš Brazilijos rinkos, yra draudžiamas pardavinėti. Na ir iš tikrųjų mes truputį sprendžiame šią problemą. Kalbant apie SPS. Na, čia irgi mes imamės tam tikrų priemonių, dirbame ties šiuo klausimu. Kai kas iš jūsų užsiminė, kad ne viskas yra tvarkoje. Tačiau e, galbūt nesate susipažinę su vėliausia pažanga, mes iš tikrųjų labai daug reikalavimų jau atitinkame, kalbant apie atvirą rinką. Mes visą laiką prasidėjus gamintojams sakome, kad jie neturėtų bijoti žengti į naujas rinkas. Uh, Ir šiuo atveju tikrai ne Brazilijos vyriausybė ar ES kažkokie tai organai nurodytų, kad reikia pirkti ar parduoti tą ir tą. Mes tik tai sukūrėme sąlygas, kad rinka veiktų. Ir rinka pati nustato, kas gali būti auginama, gaminama tiek Brazilijoje, tiek Europoje ir kas gali būti parduodama vienoje ar kitoje rinkoje. Tiesiog jeigu žmogus, pažiūrėjau, neturi reikiamų žemės plotų kažkokiai kultūrai auginti, jis ir neaugina tos kultūros. Tam tikri vienu ar kitų produktų kiekiai išauginami arba pagaminami Brazilijoje, tam tikri Europoje. E, tam tikrus dalykus, kuriuos jūs gaminate Europoje, yra išskirtiniai, tačiau kartais galutiniai gaminiai, puikūs gaminiai, e, gaminami naudojant žaliavas, kuris gaunamas iš Brazilijos ar iš kitų valstybių. Ir kartais taip pat tie gatavi produktai reeksportuojami atgal į Braziliją. Pavyzdys būtų kakava, kur žaliava yra importuojama iš Brazilijos. O vėliau grįžta pas mus jau kita forma. Kitaip sakant, mes gaminam šią žaliavą. Vieną prekę o ta prekė panaudojama kitom, kitiems prekiams, kitiems produktams gaminti. Mes, tiesą sakant, turime gana nedidelę šios rinkos dalį. Ir norėtume plėsti savo rinką. Maždaug 58 procentuose pasaulio žemės ūkio rinkos mes tiesiog iš viso nedalyvaujame. Taigi nelabai suprantame tą jūsų iškeltą klausimą. Bet aš žinau, kad e, mūsų vyriausybė ar mano ministerija bent jau iš tikrųjų mato ir vertina tą pasiektą pažangą. Ir sakyčiau, kad nėra tik tai vieno kelio vienos krypties kelio, taip sakant, į vieną pusę ir į kitą pusę. Mes kalbame apie abipusius ryšius ir abipusę eismą. Ir be abejo, egzistuoja ir realus skirtumas tarp, tarkim, Brazilijos ir ES galimybių importuoti, vartoti ir panašiai. Mes turime savų problemų, kurias šiuo metu kaip tik aptarinėjame. Bese. Na taip, tai vis dar aktuali problema ir mes iš tikrųjų labai rimtai žiūrime iš šios lygos keliamą problemą. Nors ir esame tam tikrų prošvaistų, E, tam tikro optimizmo, tačiau kol kas mes suprantame, kad e, na, tai riboja mūsų eksportai pasaulinė rinka. Na, kalbant dėl sojos ir genetiškai modifikuotų kultūrų, nes ne vienas iš jūsų klausėte apie tai. Brazilijoje mes neribojame prieigos prie šitos technologijos, mes ją įvertiname, mes ją išbandome, išbandome jos poveikį ūkininkavimui ir aplinkai. Po to jau yra leidžiama arba nenaudoti genetiniškai modifikuotas technologijas. Brazilijos ūkininkai GMO naudoja ir GMO technologijas naudoja tik tai tais atvejais, kada jie turi rinką, kur tos produktus realizuoti. Vėlgi, negalėsiu nieko parduoti, jeigu ten nebus rinkos. Aš negaliu parduoti Vokietijai, Prancūzijai, Belgijai ir Ispanijai, jeigu ten tiesiog nebus rinkos. Ir be abejo, rinka evoliucionuoja, keičiasi. Europos valstybės gali uždrausti geneškai modifikuotų produktų priekybą, tačiau jie negali uždrausti vartojimo tokių produktų nes vėlgi esmė yra ta, kad genetiškai modifikuotos kultūros yra daug pigesnės gamybos prasme e, negu, negu nemodifikuotas. Pavyzdžiui, kalbant apie sojos pupelės konkrečiai, apie 780 dolerių už toną yra pigesnė būtent genetiškai modifikuota soja. Ir e, tada be abejo kažkas turi sumokėti tą skirtumą gamintojams. Taigi, Iš tikrųjų, dalis sojos pagaminamas Brazilijoje yra genetiškai modifikuota, bet e, vėlgi kultūros yra atskirtos, jos atskirai auginamos, jos atskirai mm, surenkamos ir viskas yra tiesiog atskirta, tai yra genetiškai modifikuoti produktai atskirti nuo genetiškai nemodifikuotų. Mano kompanija e, pati irgi intensyviai gamina daug genetiškai modifikuotos sojos ir tiesiog pasaulyje tam yra paklausa. Yra rinkų, kur tokia produkcija pagėdaujama. Todėl aš esu tikras, kad jeigu iš tikrųjų rinkoje būtų atsisakyta genetiškai modifikuoto produktų, galų gale ta šaka išnyktų. Bet kol kas taip nėra. yra. Mes be abejo tęsime tyrimus, analizuosime genetiškai modifikuotus produktus, mes tengiamės užtikrinti, kad visas procesas būtų saugus. Ir, kaip jau sakiau, galų galę sprendžia vartotojas. Jeigu yra rinka, tai rinkai atsiras kas gamina. Uh, arba, ne, veikiau atsiprašė vertėja, kuri verčia tiesiai iš brazilų kalbos, sakė, kad įvyko klaidelė, tai jo kompanija kaip tik negamina genetiškai modifikuotos produkcijos. A questão dos cítricos também foi colocado. Esse é um, é um assunto que a nossa defesa vegetal já, tom, já tomou as providências, já, já fizeram todos os, os protocolos necessários. Be kita ko reikėtų pažymėti, kad mes e, padarėme nemažai žingsnių E, stengdami izoliuoti e, galvėjo encepalopatiją. Taigi e, iš tikrųjų stengiamės, kad galimi lygožiniai neišplistų ir jo labiau per eksportuojamą mėsą. Na, manau, kad daugumą klausimą atsakiau. A, dar Merkosūras liko. Merkosūros starimas. Jeigu ir, ir taip pat ar į mus kreipėsi, kas nors iš Junkinės karalystės. Ne. Manau, kad dabar šitie įvykiai dar per daug švieži, kol kas vyksta daug pokyčių ir tikrai teks trupučiuką e, apsišarvuoti kantrybę. Tačiau be abejo pokyčiai atveria ir galimybių. Taigi tiek Brazilijoje, tiek Europoje mes tiesiog turėsime palūkėti, pasižiūrėti, ką atneš šitie pokyčiai ir be abejo tą patį galim pasakyti ir apie darybą su Mercosur ir su Brazilija. Man teko girdėti keletą pasisakymų iš tam tikrų bendrovių, kad jeigu įvyks pokyčiai, taip pat dėl to, kas vyksta JAV, gali būti, kad įvairios prekybinės sutartys tarp įvairių šalių gali būti peržiūrėtos ar modifikuotos, tačiau tai tik tai kol kas bendro pobūdžio pasvarstymai, nieko konkretesnio nesugirdės. Kągi, mėly kolegos, manau, kad dabar belieka padėkoti mūsų svečiui. Ir manau, kad šią akimirką sustosime. E, tačiau, kadangi liko pakankamai laiko, tai ko gero e, ypatingai oficialiai neturime prieš ties riboti pasisakymo trukmę neįprasta patis. Na, aš labai trumpai e, e girdėjau atsakymą, kad jūs neturite jokių kontaktų, taps nieks jūs nesikreipė iš Junktinės karalystės, o jūs ar kreipėtės, ar bandėte kalbėti su Junktinė karalystė? E, jūs šiek tiek užsiminėte, kad jūs neatsakote už visą žemės ūkio sektorių. E, tai galbūt galėtumėte šiek tiek išplėsti tą temą, kas dar atsakingi už žemės ūkio sektorių Brazilijoje. Jūs minėjote, kad e, stambieji ūkiai valdomi vienaip, smulkieji kitaip. E, e, taigi, kas atsakingi už, pavyzdžiui, tos e, smulkiuosius šeimos ūkius, tokius kaip jūsų regione, apie kurį kalbėjote? Gal yra kažkoks kitas ministras, kita ministerija ar panašiai? E, ir kalbant apie tą ryšį su Junktinė karalystė, vėlgi galbūt tokiu atveju yra kitas ministras Brazilijoje, kuris turėjo kontaktų su Junktinė karalystė. Ar jūs atsakingas už visą žemės ūkį ir viską, kas vyksta žemės ūkį, ar yra kažkokio tai kitų postų ir tada gal galėtumėte nurodyti, kas jie tokie? Na, mane ministras šiek tiek nustebino tai, kad jūsų jūsų paties ūkiai gamina e, genetiškai nemodifikuotą soją. E, kur jūs randate rinkas? Jūs minėjote, kad apie 780 dolerių už toną brangesnė tokia produkcija. Taigi, iš tikrųjų, reikėtų gerokai paieškoti, kur realizuoti tokią produkciją. Man įdomu, kur yra tokios rinkos, kas perka. Dar trumpas papildantis klausimas. Mes pasižymėjome, kad e, jūs atsakėte, e, kartais kyla tam tikrų sunkumų, kalbant apie e, eksportą ir importą. Jūs minėjote, kad esame abipusių kaltinimų, jog yra sunku eksportuoti į savo partnerių rinkas tiek brazilams, tiek europiečiams. Taigi, ar išvelgėte kažkokių tai uh, E, aiškių kliučių, pavyzdžiui, biurokratinių kažkokio tai kliučių, kurios būtent stabdo tą importą ir eksportą. Ačiū. Pirminkė, ir ačiū ministrė, kad šį rytą mūsų, prie mūsų prisijungėte. Dešimt metų aš dirbau Vokietijos parlamente ir pirmininkau Vokietijos bei Brazilijos iš jų delegacijai. Taigi gan dažnai lankydavausi Brazilijoje, man teko lankytis ir Matagroso, ir kitose Brazilijos regionuose ir galiu tik tai patvirtinti tai, ką jūs sakėte. Jūs e, ne tik tai naudojatės e, masiniais didžiuliais e, pramoniais ūkiais, bet taip pat turite ir daug smulkių šeimos ūkių ir man teko ne viename lankytis. Iš tikrųjų, Brazilijoje daug pastangų dedama, kad visi galėtų dirbti žemę. Ir dažnai mes gauname iškreiptą Brazilijos e, įvaizdį, kadangi aš žinau, kad tikrai ten yra daug smulkaus ūkininkavimo. E, Aš pats pažįstu nemažai smulkių ūkininkų. Ir taip pat žinau, kokių pastangų įmamasi apsaugoti tropinius Amazonės miškus nuo iškėtimo. E, Brazilija be abejo ne vienintelė valstybė, kur ta problema kyla. Noriu tą pabrėžti irgi taip pat. Ir a, aš norėčiau pakalbėti šiek tiek plačiau apie platesnį bendradarbiavimą tarp jūsų šalies ir mūsų regiono. E, ko gero, labai svarbu, kad iš tikrųjų ES būtų pripažinta e, Brazilijos e, darybų partnerė. Kitos valstybės tai daro ir aš manau, kad čia su Brazilija mes irgi turėtumėm įspręsti šią problemą. Pans Hauslik. E, labai trumpas klausimas. Ministrė, jūs neatsakėte į mano klausimą. Ankstesnį mano klausimą. Per pastarosius keletą metų ženkliai išaugo tropinių miškų kirtimas ir ką jūs darote, kad užkirstumėte tam kelią. Taip pat E, kalbant apie tos skirtumus tarp stambių ir smulkių ūkių, jūs paminėjote, kad yra kitas ministras, kuris atsakingas už kitokio tipo ūkininkavimą, tai galbūt galėtumėte papasakoti, kiek pats hektarų valdote, koks jūsų ūkis. Ačiū. Ačiū už suteiktą galimybę dar pratesti klausimus. Atsakymas į mano klausimą dėl e, antimikrobinio atsparumo buvo teisingas. E, Jūs iš tikrųjų prisimti tam tikrų įsipareigojimų dėl antimikrobinio atsparumo ir e, turite tam tikrų planų ateičiai, tačiau turiu papildomą klausimą. E, kalbant apie Braziliją, aš žinau, kad ten vis dar leidžiama naudoti antibiotikus kaip augimą skatinančią monės, nors tai yra draudžiama Europoje. Taigi turiu labai konkretų klausimą, ar imtasi priemonių būtent atsisakyti antibiotinį augimą skatinančių priemonių Brazilijos ūkiuose e, atimiausio ateityje. Labai trumpas klausimas, ministrė. Kalbėjote apie genetiškai modifikuotą soją. Mus Europoje tai neramina. Brazilija eksportuoja genetiškai modifikuotą soją į Europą. Tačiau ar jūsų šalyje iš tikrųjų atlikti tinkami tyrimai, kokį poveikį daro tokia genetiškai modifikuota soja, kai nenaudojama gyvulių pašaruose? Ar vyko kokiu nors tyrimu, ar galite mums kas papasakoti apie galimą neigiamą poveikį, neigiamas pasiekmes? Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti e, ministrui už atsakymus. Ir tiesą sakant, turiu pripažinti, kad išgirdau tam tikrų visai naujų netikėtų dalykų. Ir norėčiau pacituoti konkrečiai jūsų mintį, kad kartais pokyčiai atveria naujų galimybių. Taigi aš labai tikiuosi, kad e, ateityje mūsų bendradarbiavimas irgi keisis ir pasižiūrėsime, ką tai atneš. Uh, Kągi, noriu suteikti žodį gal mūsų prelegentui, tačiau prieš tai padarydamas aš užduosiu ir savo klausimą. Tradicinės sojos pelningumas, nemodifikuotos sojos, taip sakant, pelningumas, e, nemodifikuotos sojos pupelės, kaip, kiek jos yra pelningos ir taip pat kaip dėl taikomų mokesčių, ar visoje rinkoje, nepriklausomai nuo ūkio dydžio, taikomas vienodas apmokesnimas ar yra kažkoks tai diferencijavimas, e, kai kalbame apie Brazilijos ūkininkų mokamus mokesčius. Kaip veikia ta jūsų sistema? Taigi dabar žodis vėl jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Būtų gerai, jeigu aš galėčiau atsakyti visus jūsų pateiktus klausimus. Ir labai konkrečiai, bet man labai sudėtinga bus tą padaryti. E, ar mes palaikom ryšį su Junktinė karalystė? Ne. Susitikom su 14 ministrų per e, G20, bet buvo aptartas tik tai e, tokios bendro pabudžio temos, diskusijų jokių nebuvo. Aš jau sakiau, kad pokyčiai vyksta ir aš manau, kad jie atvers naujų galimybių. Kokie skirtumai tarp Net nebežinau, ką čia klausė. Okay. Aqui essa resposta é para Vossa Excelência. Jums atsakymas. Taigi, kokie skirtumai? Ir kas atsakingas už ministeriją? Aš esu žemės ūkio gyvulininkystės ir tiekimo ministras. Esu atsakingas už uh, mm, inspekcijas už maisto saugą, taip pat ir panašius tokius dalykus. Visą tai priklauso mano ministerijai. E, kita e, agentūra, kita institucija yra atsakinga už šeimos ūkių finansavimą ir techninius klausimus. Kokie tų mažų ūkių gamybos rezultatai? koks derlius pasiekiamas. Jam keliamos tokios pat taisyklės kaip visiems kitiems ūkininkams Brazilijoje. Aš kalbėjau apie dvi sistemas, nes finansavimas yra kitoks. Smulkus ūkininkai turi techninę pagalbą, kur yra teikiama nemokamai. kas perka genetiškai modifikuotus organizmus ir tokias sojas, tokią soją. Visi, kam tas aktualu. Aš žinau, kad Vokietija ir Skandinavijos šalis, tokios kaip Norvegija, Danija, e, Švedija augina labai daug įprastinių tradicinių sojų. Ispanijoje yra nišinė rinka Taigi, skirtumas tarp modifikuotos ir nemodifikuotos sojos rinkoje koks yra. Produktas gali būti perkamas rinkoje tiesiogiai, negenetiškai modifikuotų produktų yra nepaprastai daug ir Yra rengiamos programos, e, kurios e, pritaikytos importuotojams. Turime sutikti su priekybos mastais, su kainomis ir gaminti pagal poreikius, pagal specialius užsakymus pritaikytus būtent galutiniams vartotojams. Antimikrobinė rezistencija. Kovo 27-28 dieną apie tai bus kalbama Rio de Janeiro. Vyks e, tarptautinė konferencija apie antimikrobinę rezistenciją. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad e, mes čia turime dabar labai puikių progų viską aptarti. Brazilija neleidžia antibiotikų, kad jie būtų naudojami kaip e, augimui skatinti. Kalbant apie įvairius atliktus tyrimus. Brazilijoje už tai atsakinga institucija rūpinasi, kad nesiskirtų e, produktai, kurie yra skirti vartojimui, jeigu jose yra vartojamas GMO arba nėra vartojamas. E, atsakinga institucija, susidant iš vyriausių mokslininkų, būtent tą sritį nagrinėjai, rūpinasi, kad e, produkcija nesiskirtų. 2000 metais Brazilijoje buvo iškirsta labai daug miškų. Per metus 15-20 milijonų hektarų būdavo iškerpama. O po to Brazilijoje buvo dėta labai daug pastangų, priimta teisės aktų ir dabar miškų kirtimas yra sumažintas 73 procentais. 73 procentai sumažėjo nuo 2003 iki 2014 metų mm, miškų naikinimas. Taigi, <clears throat> e, dabar jau e, galvojame apie vėlesnį etapą Ir matome, kad deforestacijos klausimų yra skiriama nepaprastai daug dėmesio. Brazilijos teisės aktai leidžia naudoti 28 procentus žemės. Jeigu, pavyzdžiui, turite 10 hektarų Amazonės pakrantėje, tai galite tik tai 2 hektarus iš to ploto naudoti uh, ūkininkavimui. Ta pati galim pasakyti ir apie centrinį rytinį regioną. Brazilijos pietuose yra priešingai. Ten prievalė uh, e, santykis tarp e, neliečiamos žemės ir liečiamos žemės yra 20 procentų. Taip pat suprantame, kad e, labai dideli plotai turi būti palies, pal, paliekami visai nepaliesti. Taigi kova su e, deforestacija, su miškų kirtimu yra labai didelė, viskas yra atidžiai stebima. Žemės savininkai yra žemės registrė surašyti ir viskas yra labai atidžiai stebima. mūsų programuose. Yra sukurta programų apie tai, kaip atnaujinti miškus ir panašiai. Ar kas nors dar norėtų pateikti klausimų? Jeigu ne, aš manau, kad mes jau dabar šį darbo atvarkės klausimą galime baigti svarstyti. Dėkuoju ministru už tai, kad jis su mumis susitiko, už tai, kad e, pateikė e, savo prezentaciją ir atsakė labai daug klausimų. Aišku, viskas, ką jūs mums pristatėte, yra labai informatyvu ir mes dabar geriau žinome apie tai, kas dedasi Brazilijos žemės ūkėje, viskas, kas yra susiję su uh, miškų kirtimu, mums labai rūpi ir labai džiaugiuosi, kad jūs atsižvelgėte į visus klausimus susijusius su ekologija, aplinkos apsauga ir panašiai. <clears throat> Mums buvo labai malonu išgirsti, kad juridiniai aspektai jums yra labai aktualūs. Pavyzdžiui, jūs paskelbėte kad vyks konferencija apie antibiotikų vartojimą žemės ūkiams. Tai yra nepaprastai svarbu. Ačiū ir kitas darbo atvarkės klausimas. Europos komisijos prezentacija, sveikatos generalinis direktoratas atėjo. Esu tikras, kad jiems buvo labai įdomu ir jūsų pasiklausyti. Taigi dar kartą <clears throat> naudojasi šią progą jums padėkoti. Ne pirmą kartą turime galimybės e, pasikviesti tokių svečių iš Brazilijos vyriausybės ir mes visuomet labai džiaugiamės, kad tą galime padaryti. ES yra labai svarbi, jūsų teikiama informacija yra labai naudinga Europos parlamento darbui. Taigi, galbūt trumpai aš suteiksiu žodį jums e, iš komisijos. Ne, 30 sekundžių dar kolega iš Brazilijos nori pabaigti. Noriu tik visiems labai padėkoti už tai, kad mane šiandien pasikvietėt. Jeigu tik tai kas nori atvažiuoti į Braziliją, Europos parlamento nariai ar kas kitas, tai e, esat labai laukiami, atvažiuokit, aplankykit mūsų šalį, jokių apribojimų nėra. Norime išlikti labai skaidrus, norime, kad jūs aiškiai matytumėt, ką mes visi darome. Brazilija nėra sala, Brazilija yra pasaulio neatskiriama dalis ir mes norime su pasauliu bendradarbiauti. Ačiū. Pana Nikolson. Ja, Chairman. Ponas Nikolson, aš esu jau anksčiau turėjęs galimybių lankytis Brazilijoje. Galiu pasakyti, kad tikrai labai įdomus buvo tas vizitas. Buvo labai įtempti susitikimai su jūsų žemės ūkio komitetu, su ūkininkų sąjunga ir panašiai. Dar kartą dėkoju Jums už kvietimą. Ir dabar aš Jums e, turbūt infarktą sukelsiu. Aš koordinatoriams pasiūlysiu tokį vizitą suorganizuoti. Aš labai norėčiau važiuoti į Braziliją. Aš esu tikras, kad šio komiteto daug narių norėtų tą patį padaryti. Savo akimis pamatyti, kas pas Jūs dedasi. Nes aš visuomet galvoju taip, jeigu savo akimis nepamatai, niekad nesuprasi, kas vyks ir niekad nepatikėsi to, ką kiti sako. Uh, Aš tikiuosi, kad jūs nesupyksit e, ant manęs už tokį sprendimą, bet aš manau, kad mūsų komitetas turėtų tą kvietimą rimtai vertinti. Ačiū, ministrė. Nebus raudono, nereikia raudono kilimo, nereikia mums raudono kilimo. Ja, Herr Vorsitzender, ich wollte nur noch anmerken, dass die Europäische Union. Ačiū, pirmininkė. Aš tik norėjau pasakyti, kad ES turi išorinių sienų su Brazilija. Prancūzijos Gijana yra kaiminė Brazilijos. No to tylko patrzeć, jak e, Brazylia będzie. E, tai gal tada vieną dieną e, Brazilija galės pasisiūlyti uh, kandidate į ES narės. Niekad negali žinot. Ačiū, kad atvažiavot, ačiū už prezentaciją. Aš tikiuosi, kad jūsų vizitas e, Belgijoje yra geras. Žinau, kad darbo atvarkiai labai aktyvi, bet tokiu būdu jūs galite sustikti su žmonėmis ir užmėgsti santykių. Turbūt tai ir yra jūsų tikslas. Turime pasirūpinti, kad būtų galimybių išsakyti tai, kas mums labiausiai rūpi. Dabar vienos mintis pertrauka.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 Aš leidau Jums pasisakyti, kiek norėjote, nes labai buvo svarbu išsakyti e, savo abejonės ir klausimus e, Brazilijos ministrui. Taigi, Brazilija yra labai įtakinga šalis ir labai svarbu e, buvo įvardinti jai mums kylančias abejonės. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra komisijos prezentacija dėl gripo epidemijos paukštienos sektorija paukščių gripas. E, šis klausimas e, yra labai aktualus e, daugelį valstybių narių. Jau jūs turėjote galimybę išsakyti savo nuomonę. Paukščių gripas yra itin pavojinga lyga, kurią gali užsikrėsti bet kokia paukščių rušis. Tai yra itin patogeniška lyga ir e, dėja yra užfiksuoti keli paukščių gripo protrukiai. Mm, tam tikri e, šios lygos protrukiai yra užfiksuoti tarp laukinių paukščių. Ir mes žinome, kad e, šis klausimas yra itin aktualus taip pat e, ir valstybių narių ekonomikoms. Dabar norėčiau suteikti žodį e, komisijos atstovui, ponui Bernardui van Goeten ir jo kolegai. Nežinau, kuris iš jų pasisakys pirmiausia. Ir taip pat džiaugiamės tuo, kad komisija taip pat galėjo dalyvauti diskusijose e, su Brazilijos ministru. Ir tikiuosi, kad komisijos atstovai taip pat bus ir e, Brazilijos e, ministro minėtoje konferencijoje. E, mes jau susitiko, tiksliau komisaras Andriukaitis jau e, susitiko su Brazilijos ambasadoriumi pereitą savaitę Berlyne per žalėje savaitę ir e, komisaras patvirtino, kad jis dalyvaus AMR konferencijoje, kuri bus organizuojama kovo pabaigoje Brazilijoje. Mes palaikome glaudžius kontaktus, o kalbant apie komisiją, tai Brazilijos ANR e klausimas e, yra labai aktualus, jis turi būti sprendžiamas e, globaliu mastu, todėl ir mūsų komisaras vyks į Braziliją. Dabar grįžkime prie paukščių gripo. Visi žinote, kad Europoje yra paukščių gripo epidemija. Ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kodėl paukščių gripas yra toks svarbus. Čia yra aiški sąsaja e, su poveikiu e, žmonėms, gyvūnams ir taip toliau, kaip matysite e, vėliau prezentacijoje. Klausimas yra sudėtinis. Dabar visų pirma pakalbėkime apie pačią epidemiją. Šiame žemėlapė matote, kaip plito lyga po Europą. Paleisiu video medžiagą nuo pat pradžių jeigu tai leis techninės galimybės. Štai matote, kad pirmasis e, protrukis buvo užfiksuotas e, Vengrijoje tarp laukinių paukščių ir vėliau matote, kaip ši lyga judėjo į rytus ir į šiaurę iš Vengrijos į Vokietiją. Vėlgi norėčiau sugrįžti į e, pačią pradžią. Pirmasis e, protrukis užfiksuotas Vengrijoje. Vėliau e, protrukis persikėlė į Vokietiją ir po Europą paplito dėl laukinių paukščių migravimo. E, dabar daugiausiai problemų mums kelia situacija Vengrijoje, Bulgarijoje ir mm, Prancūzijoje. Mm, protrukių, protrukiai yra e, žymimi geltona taškuota linija, o, e, o žalios rodiklės žymė, kaip virusas plito po Europą e, laukinių e, paukščių pagalba. Situacija e, vis dar nėra gera. Matome, kad užsikrėtusių paukščių skaičius auga. Kalbant apie nauminius paukščius, ši lyga palėtė daugiausiai antis ir žasis, mažiau vištas. Ir kalbant apie ekonominę šios lygos e, įtaką, tai e, daugiausiai nukentės tie ūkiai, kurie gamina anties kepenėlės. Ir dar kartą kartoju, e, lygo, dėl lygos paplitimo mes galime kalbėti, kaltinti tik laukinius paukščius ir tai, kad ši lyga labiausiai liečia antis ir žasis. E, čia, mat, čia matote statistinę informaciją e, pagal valstybės narės. Matome, kad e, gripo epidemija vis dar plinta. Pavyzdžiui, prieš keletą dienų šios lygos po, bu, atvejai buvo užfiksuoti Airijoje, Graikijoje ir Italijoje. Čia yra grafikas, kuriame yra pateikiami protrukiai E, pasiekti pikai e, Bulgarijoje, e, mėlyna, tiksliau ruda spalva žymima Prancūzija, o oranžinė spalva Bulgarija. Ta pati, tas pats grafikas e, dėl laukinių paukščių. Matote, kad kaip ir epidemija e, jau pasiekė savo piką, bet e, negalime sakyti, kad ji baigėsi. Čia yra grafikas pagal valstybės narės. Žalia spalva žymima Vengrija, kur ši lyga palietė labai didelį skaičių ūkininkų. E, E, mes e, esame gavę informacijos apie 250 ūkių. E, čia matote palyginimą tarp 2005-2006 metų gripo viruso ir gripo viruso, kur, su kuriuo mes susidurėme dabar. Norėčiau pabrėžti, kad visos laboratorijos patvirtino, kad E, H5N8 virusas nėra, e, nekelia rizikos žmonėms. Tačiau to negalima pasakyti apie H5N1 E, virusą, e, su kuriuo mes susidūrėme 5-6 metais. Šį e, kartą dėja protrukių skaičius yra daug didesnis nei 5-6 metais, kai susidūrėme su H5N1 virusu. E, kadangi tas virusas galėjo paliesti ir žmoniją, e, mes e, artidžiau stebėjome šios epidemijos plitimą. Taigi, kaip matote, pikas šios lygos buvo pasiektas pereitais metais, jis tęsiasi ir pirmosiomis 2017 metų savaitėmis dėl protrukių, kurie buvo fiksuojami Prancūzijoje ir Vengrijoje. Dabar truputis informacijos apie tai, kaip elgesi virusas. Kalbant apie e, viruso rūšis, kurios e, dabar plinta, jos e, apsiriboja tik tai paukščių populiacija. Tuo tarpu, kalbant apie žmonės, tai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kol kas gripo virusai, e, kurie e, galėtų įtakoti žmonių sveikatą, tai yra H1, H2, H3 ir H7. E, kitaip tariant, E, virusai mutuoja tarp rušių, e, pačiose e, rušyse. Ir tokiu būdu virusas gali virsti mažiau arba daugiau patogenišku. Kalbant apie viruso paplitimą tarp naminių paukščių, tai paprastai užkratas yra laukiniai paukščiai, E, virusas mutuoja, mutuoja visą laiką, būtent ir dėl tos priežasties, kalbant apie žmonės, kiekvienais metais mes turime keisti gripo, e, nuo, gripų, nuo, grip, nuo gripo epidemijos skirtą vakciną, kaip teigia PSO organizacija. Ir kalbant apie paukščius, e, paukščiai E, užsikrečia virusu, e, perdoda virusą e, kitoms rušims, virusas gali mutuoti ir pasiekti žmogų. Dabar kalbant apie bendrą situaciją, tai čia matote žemėlapį, kurį parengė Pasaulio sveikatos organizacija ir pagal jį gripo epidemija yra užfiksuota Europoje ir Azijoje, tačiau kalbant apie patį viruso tipą, jie skiriasi. Tačiau kalbant apie Amerikos kontinentą, ši problema nėra tokia aktuali kaip Europoje ir Azijoje. Dabar kaip plinta E, virusas iš Sibiro e, paukščiai skrenda į e, Kiniją arba į Europą. Prieš keletą metų tiksliau prieš metus H1N1 virusas pateko į Ameriką taip pat per migruojančius paukščius. Tačiau e, kalbant apie Europą, dėl šio gripo e, krito 5 milijonai paukščių ir dar 2 milijonai buvo išskirsti, kad būtų užkirstas kelias lygos e, plitimui. Kalbant apie Amerika, tai prieš pusantrų metų dėl panašios, dėl panašios viruso epidemijos turėjo e, būti įskirsti apie 50 milijonų paukščių. Dabar e, Europos referencinės laboratorijos e, atlikusios tyrimus gali užfiksuoti, kaip mutuoja virusas Kaip jau e, minėjau, viruso mutacija yra neišvengiama, bet tiesiog mes galime atsekti nuo to, e, tai nuo ko viskas e, prasidėjo. E, laboratorijos ištyrė 2005 metų virusą ir nustatė šį kartą, kad e, dabartinio viruso kilmė yra Azija, e, kuri per e, Rusiją paplito e, per Dunojaus deltą po jūrą. E, Europą ir iš ten pateko į Afriką. Būtent tokia yra e, viruso e, judėjimo trajektorija per laukinius paukščius, kuri buvo užfiksuota 2005-2006 metais. Dabar dėl migraci... laukinių paukščių migracijos. Iš viso e, mes esame paskaičiavę, kad 4,5 milijono ančių e, keliaus, keliauja iš e, Europos šiaurės į Europos pietų, pietus. Aiš, labai aiškios migracijos teritorijos neaiš, nežinomos. E, kai kurios teritorijos e, driekėsi per Dunojaus deltą, kitos per Vokietijos ir e, mes manome, kad būtent per šias trajektorijas virusas paplito po Europą. Paukščiai pasiekė savo migracijos tikslą, maišosi su vietiniais paukščiais ir taip virusas paplinta tarp, e, sakykime, žuvėdrų ir kitų e, paukščių rušių. Dabar, e, ką būtų galima kaltinti dėl šio viruso paplitimo, tai yra ta žasis, kurią matote savo ekranuose. Ir būtent dėl jos į Europą atėjo H5N8 virusas. Ir ži, taip pat skaidrėse matote e, žemėlap e, vietas, kur, šios, e, kur šie paukščiai žiemoja Europoje. Konkrečiai kalbu apie Europos šiaurę, taip pat jungtinės, jungtinę karalystę. Na, ką daro ES? ES vadovaujasi E, esamais e, teisės aktais, e, kurie buvo atnaujinti po to, kai 2002 ir 2003 buvo užfiksuota E, paukščių gripo epidemiją Niderlanduose, e, dėl ko mirė ir žmonės. Ir po tos didžiulės epidemijos mes peržiūrėjome savo teisės aktus, kurie įsigaliojo 2005 metais. Jie tikrai buvo naudingi, kai mum, mes turėjome e, susidoroti su H5N1 virusu. Visos valstybės narės turi ypatingųjų situacijų planus. Greičiausiai prisimnate, kad prieš keletą mėnesių buvo pateikta prezentacija dėl afrikinio keulių maro. Ir ten buvo kalbama apie regionalizavimą ir tos pačios praktikos yra taikomos ir kalbant apie um, paukščių gripą. E, yra nustatytos tam tikros e, saugomos e, ribojamos teritorijos pagal regionalizavimo procedūrą ir dabar ši procedūra yra taikoma 20 valstybių narių e, ir e, mūsų prekybos partneriai kaip Junktinės Amerikos valstijos, e, Ukraina pritarė tam, kad būtų taikomos regionalizavimo praktikos, tačiau nusprendė e, neriboti neriboti eksporto iš ES. E, Europos komisija nusprendė e, padengti 50 procentų skirdimo kaštų ir 50 procentų dezinfekavimo kaštų. Dabar mes e, esame mūsų ypatingų situacijų fonde 20 milijonų eurų, kurios galėtų būti skirtos e, šiam tikslui. E, yra e, suburta e, veterinarų ekspertų komanda, kuri dabar yra išsiusta į Vengriją ir į Bulgariją, kad padėtų susidoroti su paukščių gripu tose šalyse. Taip pat e, palaikome e, santykius su FAO organizacija e, ir kitomis organizacijomis, kurios stengiasi išspręsti tokių gripo protrukius pasaulyje. Taip pat komisija leidžia valstybėms narėms taikyti griežten, e, griežtesnės priemonės. Sakysime, jeigu epidemijos protrukis yra vietovėse, kur yra didelis ūkių tankumas, mes leidžiame, e, sakykime, e, valstybėms narėms taikyti griežtesnės priemonės nei, nei numatyta komisijos ir vykdyti netgi prevencinius skirdimus Ir tokiamis priemonėmis, pavyzdžiui, jau nusprendė pasinaudoti e, Prancūzija, e, kuri paskelbė apie prevencinius e, gripo paliestų paukščių skerdimus. Taip pat jau sakiau anksčiau, kad mes daug dėmesio skiriame H5 ir H7 virusams Tai yra tie virusai, kurie gali mutuoti ir iš mažo patogeniškumo virsti didelio patogeniškumo virusais. Ir E, ūkiuose, kuriuose būtent aptinkamas toks e, virusas, e, mes siūlome įskersti auginamus galvijus, kaip tai buvo padaryta Prancūzijoje pereitais metais. Siekiant užkirsti kelią, kad mažo patogeniškumo virusas nevirstų didelio patogeniškumo virusu prancūzai ėmėsi labai griežtų priemonių, kad tam būtų užkirstas kelias. Dabar e, keletą žodžių apie biosaugumą. Paprastai e, protrukiai paliečia e, antis ir vištas, kurios nėra laikomos viduje antis e, negali būti e, laikomos e, patalpose, todėl kad joms reikalingas vanduo ir kadangi antys laikomos laukia gali lengvai kontaktuoti su laukiniais paukščiais, jos yra labiau pažeidžiamos šiuo atžvilgiu. Tačiau jeigu būtų galima kaip nors kaip nors izoliuoti antis ir laikyti jas patalpose, būtų galima jau sumažinti šios problemos mastus. Kitas dalykas yra vakcinos. E, na, neaišku, kaip, sakykime, mes galėtumėm įgyvendinti skiepimo e, programą, ypač e, žinant, kokie yra paukščių skirdimo mastai Europoje. Dėl ES finansavimo jau sakiau, kad e, mes e, žinome, kad jau krito 5 milijonai e, paukščių ir kad 2 milijonai paukščių turės būti išskirsti prevenciniais tikslais. Ir padengsime 50 procentų su šiais veiksmais susijusių išlaidų. Tikimės, kad tokiu būdu užkardinsime e, kelią šiai lygai. Dėkoju. Ačiū. Ir dabar laukiame klausimų ar komentarų, bet kalbėkite trumpai, kadangi laiko jau nedaug. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasveikinti jaunuosius Niderlandų ūkininkus. kurie atvyko Madam Schleyer kvietimu. Taip pat mums tenka garbėje pasveikinti ponę Stavrovai e, iš ankstesnės mūsų kadencijos. E, džiaugiamės iš čia matydami. Taigi dabar klausimai, komentarai po minutę, ponė Šlair. Ačiū pirmininkė. kreipiuosi komisiją. Dirbau Olandų parlamentu 2002-2003 metais ir žinau, kad e, iš tikrųjų gyvulinkystės ūkiuose tokia, tokios infekcijos e, sukelia didžiulių problemų, tačiau taip pat esama ir žmonių susirgymo atveju. E, Taigi turime ateityje labai rimtai galvoti, ką būtų galima padaryti ir kaip gal galia e, apskaitai tai veikia piliečių požiūrį į ūkininkus pačius. Taigi labai trumpas klausimas. Kalbant apie pukšnykystę ir kiaušinių gamybą, e, kadangi ūkininkai paprastai negali teikti tokiais atvejais ir e, kiaušinių laisvai rinka, taigi yra didžiulis nuostolis. Ir kiaušinių rinka yra dabar gerokai pažeista. Ar negeriau būtų, jeigu laisvai laikomas vištos infekcijos pavojus atveju, kada laukiniai paukščiai gali išplatinti, e, tokia infekcija galėtų būti tiesiog perkeliami į patalpas ir kiaušiniai toliau būtų pardavinėjami. Tuo pačiu išvengiant naujos infekcijos pavojus. E, matote priešai save laikrodį, taigi noriu visiems priminti, kad laikytumėtės vienos minutės reglamento. Ačiū, noriu padėkoti Didžiai Santė už puikų pranešimą. Aš manau, kad iš tikrųjų tai labai svarbus aspektas. Ir aš dabar norėčiau paaiškinti kitiems savo kolegoms parlamentarams. Dabar klausykitės, aš e, pabandysiu olandiškai kalbėti, kad tiesiog geriau visą tai paaiškinčiau. Niderlanduose. E, ir manau, kad taip pat, ko gero, tai, tai būtų teisinga ir kitoms valstybėms narėms, e, bent jau kai kurios valstybės narse yra reikalavimas viščiukus laikyti uždarose patalpose tam, kad neišplistų e, gripas, tačiau esama tam tikrų sistemų, kur paukščiai gali išeiti į lauką. Ir e, tokiu atveju, e, nors paukščių nebegalima priskirti laisvai auginamų paukščių, laukia auginamų paukščių kategorijai, tačiau e, jie pervedami kitą kategoriją. E, ir tokie viščiukai be abejo yra vertinami brangiau, e, kadangi e, jų mes laikome vertingesnė. Taigi norėčiau paklausti, didžiai santė, ar negalima būtų vis tik tai lankščiau žiūrėti šitą dalyką, tam, kad viščiukai ir taip pat jų, jų gaminami kiaušiniai e, galėtų būti laikomi e, atvirame laukia. E, Na, o kalbant apie ekologinį gininkavimą ir organinės kilmės kiaušinius, tai be abejo šitame sektoriuje, man atrodo, jau yra tinkamas reguliavimas. Ačiū. Mes Vengrijoje taip pat turime rimtų problemų su paukščių gripu. Apie 21 milijonas eurų žalos buvo padaryta. apie 250 įvairiausių ūkių teko skersti naminius paukščius. Man atrodo, trečiajame skirsnėje mes esame paminėti prie veterinarinės saugos ir e, atinkamos paramos. E, panašu, kad pagal tos skirsnius galime gauti finansavimą, tačiau noriu paklausti komisijos, ar esame tam tikrų išteklių, kurie leistų kovoti su tokiais e, infekcijų protrukiais, ar bus mokama kokia nors kompensacija ūkininkams ir jeigu taip, tai kokio dydžio. Man atrodo, kad šitą krizę aiškiai pademonstravo būtinybę apsaugoti mūsų tam tikrus ūkio sektorius, siekiant užtikrinti jų išgyvenimą. Ir į tai turime atsižvelgti, kada ketiname reformuoti bendrą žemės ūkio politiką toliau nuo 2021 metų. Taigi turime tiesiog vertinti, kaip tokie atvejai veikia gamybą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, dėkoju komisijai už tokią kokybišką prezentaciją. Gal galėtumėte atsiųsti skaidres, būtų labai gerai, jeigu jas e, turėtumėm augintojams paukščių užauga, iškyla problema dėl to, kad susikaupia nerešai, ne, neretai e, paskerstų paukščių kiekiai. E, yra buvę e, regionų, kur ištisai paukščiai turėjo būti, e, visi turėjo būti išpjaunami dėl, dėl viruso grėsmės. Ir neretai pastebėm, kad e, tai kartojasi tų pačių ūkininkų atžvilgių. Todėl mano klausimas būtų toks. Ar nemanot, kad tai yra ne tik sveikatos rizika, bet ir ekonominė rizika, kokiu priemonių galėtumėm imtis, kad padėtumėm tiems e, augintojams ir technologiniu požiūriu? Jeigu virusai artimiausiais metais išplis, ar e, negalima iš anksto numatyti tam tikrų prevencijos priemonių? Ir ar neturėtumėm numatyti uh, E, papildomo pribojimo priemonių išoriniams iš, e, narvams, kur e, tie, tos vištos eina pasivaikščioti. Ja, vėl, manėte. Panas Belda. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos atstovui už labai informatyvų pranešimą. Tačiau, kaip ir kiti mano Niderlandų kolegos, noriu atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą. Uh, Tai yra būtent dėl tų laisvai laikomų iš tų kiaušinių. Dar gruodį aš ir mano kolegos pateikėme žodinį klausimą, tikėjomės tam tikros reakcijos, tačiau be abejo puikiai puik išgirsti ir komisijos atsakymą. Kadangi, kaip mano kolegos jau paminėjo, iš tikrųjų e, rinka buvo strikdyta ir tai pakirto investiciją šitame sektoriu. O taip pat prekybos standartai, kurie buvo nustatyti dar e, 2008 metais, e, faktiškai jie turėtų būti pakoreguoti, atsižvelgiant į tas naujas taisyklės, tam, kad būtų sumažinamas poveikis rinkai. Taigi norėčiau komisijos paprašyti iš tikrųjų atsakyti į šį klausimą ir taip pat imtis skubių priemonių, kadangi jau pats metas e, ypatingai e, įvertina tai, kad jūs sakėte, jog problemą žinote ir faktiškai reikia tik tai rasti tinkamą sprendimą. Uh. Sorry, it uh, was Sorry, not he, Agnew. Oh, it was Agnew. Andrew. Andrew. Panu, szkoda czasu. Andrew, please. Pone Andrew, nešvaistykime laiko. Ačiū. Aš manau, kad reikia labai pagirti Europos komisiją už tokią kokybišką prezentaciją, bet kaip ir jūs jau padarėte, reikia pabrėžti tai, kad uh, esmė nėra ta pati. Yra imamasi priemonių visų pirma, aišku, kurios ne visuomet atitinka. Neturim painioti skirtingų procesų rinkose. Skirtingi veiksmos, e, veikimo metodai turi būti taikomi skirtingoms e, rūšims virusų. Kitas dalykas, kaip valstybė. Aš pats esu išrinktas e, Prancūzijos pietvakariuose kaip valstybės, išvelgdama į skirtingų regionų specifiką, galėtų pagreitinti e, e, štamų naitinimo procedūras. Nes dabar dar kartą matome, kad padėtis tampa dramatiška ir aš norėčiau rasti priemonių, kaip padėti tiems ūkininkams ekonomiškai. Ar yra numatyta pakankamai sumų, ar ta, nu, tie numatyti milijonai yra pakankami, uh, atremti tas problemas, kurios mums dabar iškyla ekonominio požiūrių, nes tai yra labai rimta problema ir aš manau, kad biudžete reikėtų tam skirti pakankamai dėmesio. Toliau panas Nikolson. Um, suprantu, kad ekonominiai dalykai mm, yra aktualūs mūsų komitete. Uh, Pirmininkė, aš klausiu suvertimo ir tiesą, e, šią pastabą išbraukite iš, iš mano pasakymo laiko. Taigi, pirmiausia, girdėjau, kad buvo kalbama apie naujus atvejus, naujus namus. E, ir, pavyzdžiui, tik tai vakar išgirdau, kad 10 tūkstančių fazanų turėjo būti išskirsti. Tai yra labai rimta problema gamintojams. Aš e, nepulsiu dabar dėkoti už viską, kas pasakyta, nors be abejo sudėkingas. Tačiau Problema yra ta, kad tai vėlgi virusą platina migruojantis paukščiai, kaip ir anksčiau, ir mes vėl patenkame į tą pačią situaciją. Jūs kalbate apie biologinę saugą, apie paukščių skėdimą, tačiau visa tai turi rimtų finansinių pasiekmių visiems gamintojams. Ne tik tai laukiniai gamtai tai daro žalą. Taigi, aš pritarčiau tam, ką ponas Kodamajus sakė. Ir aš načiau teikti pasiūlymą kad ar delegacija ar komisaras vis tik atvyktų į šį komitetą, arba galbūt mes apsilankytumėm, kadangi finansinės pasiekmes daugeliu gamintojų e, panašios į fos mažor situaciją. Ir iš tikrųjų klausimas yra, kaip komisija interpretuoja taisyklės. E, aš norėčiau, kad e, būtų imtas skubių priemonių, kadangi jeigu mes tik tai sėdėsime ir vien kitiem pasakosime, kaip e, blogai viskas yra, kokia sudėtinga situacija e, susidarė, tai tas tikrai nepadės tiem žmonėm, kurie ūkininkauja, tiem, kurie nukenčia vietose. Todėl Labai norėčiau, kad e, draugė su pačiu komisaru mes galbūt iš, iš tikrųjų iškotumėm mm, aiškių mm, priemonių, kadangi ta problema yra per daug svarbi, per daug rimta. Hausling. Ja. Hausling. nesu giliai įtikintas to, ką komisijos atstovas sakė. Buvo pasakyta, kad infekcijos kilmė yra Sibiras. Ar tikrai e, nustatėte aišku šaltinį, iš kur atskrenda tie migruojantis paukščiai? Nes šita teorija, kad būtent migruojantis paukščiai pernešė infekciją, buvo užginčyta kai kurių tyriejų. Uh, E, kiti tvirtina, kad pavyzdžiui iš Turkijos ūkių ta infekcija paplito. Vėlgi, e, jūs kalbate, kad e, paukščių skerdimas yra vienintelė alternatyva. Ar tai tikrai vienintelė išeitis per artimiausius keletą metų masiniai naminių paukščių skerdimai, tai negali būti galutinė išeitis. O kaip dėl tų laisvai laikomų paukščių? laisvėje auginama vištų, viščiukų, kitų. Negalima e, mėnesių mėnesiams įkalinti to paukščių patalpose. Taigi aš siūlyčiau e, iš tikrųjų e, atidžiau įsigilinti problemą ir galbūt pasiūlyti kitų priemonių, ne vien tik tai išskersti arba užrakinti uždarose patalpose. Kalbant apie E, epidemijas, protrukius, pavyzdžiui, Vengrijoje. Vėlgi, ar iš tikrųjų galima e, įvertinti migracijos kelius? Nes didelė e, išlaidų dalis ūkininkams yra susijusi su tolesnėmis dezinfekcinėmis priemonėmis ir pasiekmių šalinimu. E, iš tikrųjų, per nelik brangiai tai kainuoja ir aš nežinau, ar E, galima būtų galų gale organizuoti kažkokią tai pagalbos sistemą, kadangi praktiškai panašių sistemų buvo nebent tik tai cukrų sektoriuje, e, kur iš tikrųjų ūkininkai gauna kompensacijas. E, ir aš manau, kad šiuo atveju reikia ieškoti mm, e, išeičių. Negalima vien tik tai laukti tą 12 mėnesių ir gal galia paskelbti, kad, pavyzdžiui, paukščiai e, nebelaikomi laukia ar panašiai. E, aš manau, kad reikėtų paskelbti supermarketų tinklus. Ir vėlgi reikia imtis įvairiausių priemonių, pavyzdžiui, užkirsti kelią patekimui, tolerancijai šito viruso iš laukinės populacijos į naminius paukščius. Ačiū. Mes suprantame, kad ES ir Prancūzijoje iškilo labai daug uh, skirtingų lygų e, paukštininkistės sektoriuje ir dėl to teko išskersti labai didelius kiekius tokių paukščių. Tai suformavo dramatišką, dirbtinai sukurtą dramatišką padėtį. Ir nuolat yra keliamas argumentas, e, kad uh, E, nereikia per daug rizikuoti, bet e, mes suprantame, kad labai daug sunkvežimių e, keliauja per visą Europos Sąjungą. Jie veža narveliuose paukščius ir tai yra, aš manau, didžiausia grėsmė sukelti lygų pandemijas. Manau, kad reikėtų tuos sunkvežimius kontroliuoti, gal net uždrausti juos visiškai reikėtų. Baikime uh, kaltinti migra, migruojančius paukščius tik tai lygų platinimu. Uh, turime imtis aiškių priemonių mažinti paukščių pervežimo trajektorijas. Paukščiai turi būti izoliuojami tose zonose, kurie auginami, turime gerinti santykius tarp skirtingų augintų ir kiekviena valstybė, jeigu iškyla kokia problema, turi vietoje tik tai skersti sergančius paukščius. Dėkuoju. Iš tikrųjų, norėčiau e, irgi padėkoti už techniškai gerai parengtą pranešimą, tačiau tiesa yra ta, kad čia problema daugiau ne techninio ekonominio požiūrio, po pobūdžio. Mm, e, mes žinome, kad tai labai paveikė importo rinką, importą iš trečių šalių. Mes matome, kad S paukštienos kaina krinta. Taigi kyla labai rimtų problemų per visą ES papojus Aš žinau, kad jūs nagrinėjate taip pat ir medicinos aspektus, aspektus susijusius su paukščių sveikata savo generalinėme direktorate, tačiau galbūt jūs e, prieisite prie tam tikrų išvadų dėl galimų papildomų finansinių injekcijų į sektorių, kadangi iš tikrųjų kyla rimtas pavojus. Padėtis yra labai sudėtinga. Mes suprantame, kad migruojančių paukščių negalime sukontroliuoti, tačiau mūsų ūkininkams reikia labai iškaus ir e, solidaus atsakymo šią problemą. Gal Europos komisija galėtų e, pasakyti, kaip bus e, su tuo 50 procentų. Tuo tikrai neužteks kai kuriems ūkininkams. Jie bankrutuos, net ir turėdami tuos procentus. Reikia tam tikros draudimo sistemos tiems ūkininkams. Kad, e, finansinė našta būtų paskirstita tarp Europos komisijos valstybės narės ir draudimo bendrovės. E, nes kitaip e, visa kova bus bevertė, mes nesukontroliuosim migruojančių paukščių. Mano klausime uždavė ne vienas kolega. Ar yra kokiu nors alternatyvų gydimo metodų? Dėl dviejų priežasčių, kadangi uh, Be abejo, ūkininkai susiduria su šitą problemą bei kasmet, finansinė rizika yra milžiniška ir visuomenė vis labiau nepasirengusi mokėti kažkokias tai kompensacijas už patirtą žalą. E, taip pat e, nelabai patrauklios yra tos masinio skerdimo priemonės, todėl galbūt galima rasti kažkokių tai alternatyvų. Na, o kalbant apie padarytą žalą, apie patirtą žalą e, ir apie laisvė auginamus gyvūnus, taip pat ir malnumui, kaip hobį auginamus paukščius, vis tiek reikia imtis tam tikrų reikiamų priemonių, kad kelias būtų užkirtas tokiam infekcijom. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijos atstovui už um, pranešimą. E, jūs minėjote, kad apie 50 procentų kompensuoja komisija už uh, krizinės priemonės, tačiau uh, Kroatijos ūkininkams kyla klausimų, ar komisija ketina skirti kažkokiu tai fondu naujų gyvūnų įsigijimui po tokio skerdimo. Ypatingai, kad uh, turint omeny, kad tie gyvūnai turėtų būti. Um, produktyvaus amžiaus, nes mes žinome, kad, pavyzdžiui, kiaušinius dantis paukščiai 27 savaitę pasiekė produktyvumo viršūnę. Ir kiaušinių gamintojai iš tikrųjų patirs rimtų nuostolių, jeigu įsigys jaunų viščių, kur turės išauginti iki dedeklių, kadangi tik tai po 27 savaičių praktiškai kiaušiniai pradės vėl pasiekti rinką. E, e, nebesikartosiu, visi klausimai buvo užduoti, todėl laukiam dabar atsakymų. Dziękujemy. Czekamy, trzymamy Pana za słowo. Pani poseł Kaltenbach. Ja, herzlichen Dank für die Präsentation. Äh, vielleicht habe ich bei einer Ačiū už pranešimą aš galbūt nepakankamai tam tikrų etapų atkreipiu dėmesio, tačiau mane pribloškė tai, kad jūsų parodėte iliustraciją apie infekcijos išplitimą, ypatingai ančių buveinėse Austrijos Čekijos pasienyje, taip pat Vokietijos Čekijos pasienyje. E, faktiškai ta infekcija sustoja ties Čekijos Respublikos teritorijoje. Taigi, E, man kila klausimas, iš kur surinkate duomenys, kaip vyksta monitoringas, kaip vyksta stebėsena. Ar tiesiog trūksta tam tikrų duomenų, kadangi aš labai abejočiau, kad lygas taiga sustojo prie valstybės sienos. Taigi, kaip jūs gaunate tą informaciją? Aš darau prielaidą, kad e, valstybės narėse yra tam tikros e, įgaliojimus gavusios autorizuotos įstaigos, kurios e, galbūt skirsto tą atsakomybę kitoms institucijoms, galbūt ir nevyriausybinėms organizacijoms, tačiau kyla klausimas, kiek patikima ta informacija ir apskaitai, kaip jūs išsireikalauti iš kolegų reikalingus duomenis. E, jūs minėjote, kad komisija kompensuoja 50 ar 75 procentus e, nuostolių. Komisija, tiesąkant, e, tik perskirsto pinigus, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Tačiau bet kuriuo atveju mes kalbame apie papildomą finansavimo poreikį ir tada niekada neturime pamiršti, kas yra tų pinigų šaltinis prieš prašydami daugiau arba nuspręsdami tam tikrus pinigus, tam tikras lėšas apkarpyti. Na, visų pirma, noriu padėkoti. Aš suprantu, kad jūs mums atsiūsite, e, kaip esu komisijos atstovą, atsiūsite kopiją savo pranešimo, o taip pat e, gamintojai ir vartotojai. E, be abejo, pirmiausiai didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vartotojų apsaugai. Todėl tokias situacijas ES biudžete be abejo reikės išvelgti. Taigi, iš tikrųjų, mes siūsime komisarui Hugan specialų raštą ir tikimės, kad jis atsakys, o tada mes ir sužinosime daugiau, kokiu priemonių ketinama imtis. Pone Mikalson, mes apie tai kalbėsime išsameu per koordinatorių posėdį jums leidus. Bet aš nesiūliau rašto, aš norėjau, kad įvyktų susitikimas ir jeigu galima, galima greičiau, kitą savaitę, kadangi iš tikrųjų problema per daug skubi, per daug svarbi ir mes neturime laukti ir gaišti laiške mes galime to pačiu paprašyti ir sutikimo, galbūt taip ir padarytume. Tiesiog noriu patikslinti, kodėl tai yra taip svarbu. E, mes kalbame apie 12, 12 savaičių laikotarpį, kada paukščiai turi būti uždaryti ir kai kuriuose valstybėse beliko tik savaitė iki to termino ribos. Kągi, jeigu tokį sutikimą organizuosime kitą savaitę, bet kuriuo atveju šiandieną mes jau siūsime tą raštą arba vėliausiai rytoj iš ryto, e, stengdamės jūs tikinti, kad jie pradėtų viską daryti kaip galima anksčiau ir spėtų iki nustatyto termino. Ačiū už Jūsų atsakymą, bet aš e, labai e, trumpai tik pačioje pradžioje norėjau Jums aišku klausimą pateikti. German. I mean... Dabar dar 10 minučių žodį jums suteiksiu. 3 mėnesių terminas, 12 savaičių terminas. Ūkininkams yra pagrindinė problema. Būtent todėl Olandijos ministras Haidenas pirmadienį taryboje e, sustikė su komisijos nariu Hogan apie tai ir kalbėjo. Jis sakė, kad bandys išsiaiškinti, kaip išspręsti konkrečias problemas. Taigi sprendžiama yra aukščiausių komisijos lygmenių ir aš galiu Jūs patikinti, kad uh, Olandijos parlamentarams esantiems čia. Tai taip pat labai rūpi, kaip ir Europos komisijai. Buvo pake, e, minėta daug problemų. Visų pirma, buvo sakoma, ar tikrai esam garantuoti, kad su lygų nešiojimu yra susijusios antys ir e, laukiniai paukščiai. Taip, tarp kitko savo skaidrės visiems išplatinsiu, jos yra viešos. Santė generalinio direktorato puslapyje taip pat yra labai daug informacijos, jeigu norit apie lygas pasiskaityti, apie konkrečias klausimus. Žinoma, laukiniai paukščiai e, visuomet lygos e, bent jau plitimo pradžioje yra fiksuojami. Epidemija prasideda tada, kai e, laukiniai paukščiai E, susiduria su naminiais paukščiais ir tai yra pradinis lygos protrukis. Galima būtų pasakyti, kad iš dangaus nukrenta lygos pradžia. Olandijos atveju tai būna laukinės antis ir naminės antis. Ir tada tik reikia pasirūpinti, kad viskas būtų laiku sukontroliuota. Iki šiol tai kai kurios valstybės narės darė labai veiksmingai, kai kurios gal netaip veiksmingai. Iš esmės dėl to, kad ančių gamybos sistema yra specifinė. Tarp Olandijos ūkininkų antis labai daug cirkuliuoja, dėl to yra sunku pritaikyti visas apsaugos priemonės. Kalbant apie finansavimą, buvo pateikta labai daug klausimų apie finansavimą. Iš tiesų, Europos komisija 50 procentų e, išlaidų patirtų valstybių narių dėl e, paukščių paskerdimo dengia. E, tai yra ūkio dezinfekcija. Aišku, tai labai daug kainuoja. Patys Olandai tą puikiai žino. Kitose valstybėse narėse ir tai yra numatyta prieš du metus tarybos ir parlamento priimtame reglamente yra numatyta galimybė gauti net 75 procentų kompensaciją. Buvo taip pat klausima, ar 20 milijonų, kurie yra skirti, yra pakankami šitas vadinamasis krizinis fondas. Kol kas e, sausis dar tik artėja prie pabaigos. Dėl paukščių gripo epidemijos turbūt jau buvo išnaudoti uh, pinigai skirti visiems metams. Aš tikiuosi, kad a, toliau šiais metais rimtesnių problemų nebeiškils. Bet aišku, reikės papildomų fondų, kad galėtume finansuoti valstybės narės, kompensuoti valstybės narės, taip kaip numatyta. Prancūzijos problema yra irgi specifinė ypatinga. Iš tiesų, praėjusiais metais Prancūzijos pietvakariuose uh, E, skirtingos viruso, skirtingi viruso štamai buvo paplitę H5.1, H5.2 ir kiti. Ir virusas mutavo, Prancūzijos administracija tą aiškiai kontroliavo, mes juos rėmėme ir buvo nuspręsta ištuštinti visus ūkius, kad virusas toliau neplistų ir nebemutuotų. Iš tiesų didelė dalis ūkių dabar E, yra e, išvalyti ir mes e, stengiamės tą finansinę naštą pasidalinti su prancūzijos ūkininkais, ypač kai kalbam apie prancūzijos pietvakarius, jų departamentus ten. Ir ten lygos per metus labai išplito, bet prancūzijos administracija ėmėsi valdyti padėtį ir pritaiktos visos reikalingos priemonės, kad uh, tai nepasikartotų. Kaip dar geriau būtų galima pasiruošti, aš jau anksčiau sakiau, kad atnaujiname reglamentus atsižvelgdami į H78 e, išplitimą Niderlanduose. E, parengėmiai darbai visi atliekami ir dirbama su ūkininkais, kad jie patys darytų viską, ką reikia. Biologinis saugumas yra nepaprastai rimta problema. Šiuo konkrečiu atveju virusas smogia labiau antims negu vištoms, e, todėl e, šiek tiek lengviau yra mums, bet bėgant metams mes tengiamės užtikrinti, kad biologinis saugumas būtų garantuojamas ūkio lygmeniu. Buvo kalbama apie tai, kad reikia e, labai griežtai atskirti laukinės antis ir naminės antis Jeigu pažiūrėtumėt, kaip ančių auginimas e, yra organizuojamas, tai matysit, kad yra labai daug uh, gyvulinės kilmės pašarų, uh, kurie uh, ūkija yra duodami. Be to, patys paukščiai iš vieno ūkio į kitą nemažai cirkuliuoja, todėl uh, patys augintojai turi susijimti ir pasirūpinti, kad skirtingos jų gamybos dalis būtų griežčiau atskirtos. Ar dar kartą e, pasikartos tai, ką matėme? Bijau, kad čia negaliu pasakyti ne. Pastaraisiais metais matėme, kaip e, Junktinėse Amerikos valstijose virusas plito. Visi dabar žinom, Azijoje kas dedasi, ten kitas virusas plinta, H79, jis e, jau turi įtakos ir žmogaus sveikatai. Todėl aš bijau, kad e, e, paukščių gintojai turės susidurti su dar daugiau epidemijų ateityje. Ir tai gali būti susiję ne tik su ančių gamyba, bet ir su vištų auginimu. Manau, kad pirmininkė atsakiau visus jūsų klausimus. Ačiū. Najkrócej. Labai trumpai. Iš tiesų, jūs atsakėte didelę dalį klausimų, bet esu tikras, kad jų bus dar daugiau. Ir aš tikiuosi, kad jūs greit grįžtė į mūsų posėdį, pasirenkit tam. Nebejoju, kad greit vėl susitiksime ir kaip kolega Nikolson ką tik pasiūlė, mes nusiusim uh, e, laišką į komisiją prašydami dar vieno susitikimo. Noriu komisijai tiesiai šviesiai čia pasakyti. Aš žinau, kad jūs esat nuoširdų žmonės, kuriam šios problemos rūpi, bet štai ką aš noriu pasakyti. Yra paukščių augintojai praktikoje ir jeigu jūs priimat vienokį ar kitokį sprendimą dėl uh, po atvirų dangum gyvenančių paukščių, tai apribojate jų veiklos uh, mastą ir kai kurie jų turi žlugti. Tokie yra aišku sprendimai. Uh, jeigu priekybos centrai čia veikia greičiau negu jūs, tai uh, nieko negalim pakeisti. Aš nenoriu klausytis jūsų interpretacijų, bet kitą savaitę su komisijos nariu mes turim susitikti, nes tas klausimas yra netidėliotinas. Ir aš tikiuosi, kad e, komitetui rūpimos aktualijos bus paaiškintos labai greitai. Mes žinom, koks yra realus pavojus, kokia yra reali rizika. Uh, course, I will, I will to... Be abejo, aš uh, perduosiu šią, šį klausimą atsakingam komisijos nariui. Vieno dalyko reikia nepamiršti. Mes uh, regionalizuojame reikalavimus. Tie ūkininkai, tie gamintojai, kurie gyvena zonose, kurios nenukenčia nuo epidemijos, gali be jokių apribojimų toliau teikti rinką savo produkciją. Supraskite, kad mūsų e, priimami sprendimai nereiškia, kad vidaus rinkoje bus apribotas judėjimas visiems gamintams, visoms valstybėms narėms. E, apribojimai yra įvedami nedidelėse zonose. Kiti gamintojai gali toliau gaminti tai, kada, e, ką turėjo iki, iki to laiko. Todėl mes ir taikome tą regionalizavimo principą. Visa tai yra susijęs su vidaus rinkos sąlygomis. Aš galiu paminėti, kad tokie dideli uh, E, rimtų, rimti e, priekybos partneriai kaip e, Junktinės Amerikos valstijos ne visuomet sutinka su regionalizacijos principu. Bet mes ES tą visuomet darome. Konica, pani, pan poslu, vidzę po reakciją. Jūs, aš tikiuosi, įtikinot visus mūsų kolegas, aš dabar žiūriu jų veidus, žinau, kad ne visos trečiosios šalis taiko regionalizacijos principą. Kaip ten bebūtų, žinau, kad greičiausiai dar iki pietų uh, E, mūsų komisijos narys gaus informacijos, kad mes norim su juo susitikti ir greitai. E, dar kartą pirmininkas visiems dėkoja, dėkoja ir vertėjams už e, darbą šiek tiek ilgiau negu numatyta, bet ši tema nepaprastai svarbi. Dar kartą visiems ačiū. Pirmininkas prašo Europos komisijos atstovų palaikyti ryšį šiomis temomis.